Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer. Mėly kolegos, siūlau pradėti darbą. Pradedame posėdį. Pirmų klausimų, kaip matėte, darbo tvarkėje turime patvirtinti dokumentą paskelbtą mūsų komiteto naujienose. E, kalbėsime apie 2013 metų biudžeto įgaliojimus. E, jie yra perkelti į ketvirtadienį, nes biudžeto komitetas šią savaitę posėdžiauja neįprasta tvarka, gana keistas formatas. Laimiai turbūt. Ir du pusdienius mes posėdžiausime vieną šiandien po pietų ir kitą pusdienį ketvirtadienį po pietų. Susirinks 14 val. koordinatoriai ir biudžeto komitetas e, vėliau po koordinatorių posėdžių nuo 15 valandos posėdžiaus kitoje salėje negu čia, Josefo Antalio šeštoje salėje bus mūsų posėdis. Šiandien po pietų mes balsuosime maždaug 17 valandą ir 18 valandą mūsų darbas baigsis e, susitikimu su biudžeto kontrolės e, E, komiteto bendra pranešėjų ponu Rivelinį. Jis kartu su ponė Greslė išsakys e, sunkių dėrybų dėl finansų reglamento um, išvadas. Jornas Fermas, žinau, dalyvavo trilogė su taryba E, kur buvo kalbamas apie projektinės obligacijas. Joranai, gal jūs norėtumėte trumpai pristatyti, kas ten buvo kalbama? Bet e, ir vėliau apie tai dar kalbėsim, bet jūs galite ir dabar padaryti. Can, can... Joranas, ačiū. Aš galiu gana greitai tą padaryti, nes e, vakar įvyko pirmasis trilogo posėdis. Mano nuomonė, viskas vyko labai sėkmingai. Visa eilė klausimų buvo pateikta, jie buvo labai sudėtingi Sunkiausias iš jų buvo tas, kad taryba e, rengia e, tam tikrą gelbėjimosi strategiją projekcinių obligacijų atveju, nors dar tų projekcinių obligacijų nėra. Man atrodo, kad tai yra tarsi e, prognozuojamas žlugimas. Viskas dar tik bandomajame etape ir jeigu nepasiteisins tos obligacijos, tai mes jų ir nepadarysime nuolatinėmis. Bet parengdami tokį dokumentą mes jau iš karto tarsi ieškome išeities iš padėties ir dėl to tas projektas atrodys mažiau patikimas finansų rinkose. Mes šiek tiek bijojame, kad taryba labai griežtai laikysis savo pozicijos to klausimu, bet iš tiesų ji buvo lankstesnė negu kad tikėjomės. Be to taryba pažadėjo ieškoti naujos formuluotės E, Deja, tai reiškia, kad greičiausiai taryba turės vėl grįžti į koreper, kad gautų įgaliojimą tokiam pakeitimui. Todėl iškils galbūt laiko problemų. Tačiau bus įmanoma pasiekti tikslą ir manau, kad mes dėl pirmojo svarstymo susitarimo galėsime balsuoti gegužės 31. Be to, dar buvo visai lė kitų punktų. E, tame posėdėje visai buvo nesidomima platesniais politiniais aspektais, apie kuriuos mes vis kalbam ir bandome juos įrašyti. Mes sakėme, kad reikia e, sukurti ambicingesnės obligacijų galimybės, taip pat sakėme, kad reikėtų numatyti tam tikrą Europos 2020 kriterijų e, tvarumo uh, E, ribotumo elementą, bet tai problemų nesukėlė. Daugiau buvo ginčiamasi dėl pačios priemonės formuluotės. Mano nuomonė dabar yra gana palanki, aš gana optimistiškai vertinu padėtį, manau, kad diskusijos susiklostė gana gerai, geriau negu tikėjomės ir yra nebloga tikimybė, kad 31 gegužės galėsime pasiekti sutarimo. Ačiū, ačiū Joranai. Ir kaip žinia, žinote, praeitą sekmanį Prancūzijoje įvyko prezidento rinkimai. Būt... Je dis bien sur ce sujet précis, parce que notre séance est publique, il ne faudrait pas qu'il y ait un malentendu sur mes propos. Sur ce sujet... Būtent e, šiuo klausimu mes e, turėtume, būtent dėl šio klausimo mes turėtume uh, palankiau vertinti e, Prancūzijos vyriausybės ateities planus, nes per, apie biudžetą buvo kalbama per e, rinkimų kampaniją. Man e, atrodo, kad ta valstybė bus labai svarbi tarp 27 kitų. Toliau pereidu prie pirmininko pranešimo. Ir noriu Jūs informuoti, kad susidūrėme su nemažai sunkumu, turbūt jūs nenustepsite, nes tikėjomės su sunkumu įtikinti kitas dvi institucijas ir visų pirma tarybą, jog reikia iki galo išanalizuoti mokėjimų kreditų vartojimą ir e, ta prasme sutvarkyti RAL Kaip žinote, pirmasis trilogas e, vyko, jis buvo pirmą kartą skirtas pasikeitimui nuomonėmis apie 2013 metų biudžeto projektą. Pirmininkaujantį Daniją sutiko su mūsų pasiūlymu, kad būtų organizuojamas jungtinis posėdis, dalyvaujant visoms trims institucijoms šią temą. Tai uh, pasiūlymas, kurį aš pateikiau Europos parlamento delegacijos vardu ir prašiau ir vadovavausi visų parlamento delegacijos narių prašymų. Sakėme, kad dėl 2013 metų e, taikinimosi procesas e, vyksta gana e, neužtikrintoje atmosferoje ir mes sakėme, kad iki 2011 metų E, įvykdyti mokėjimų įsipareigojimai turėtų būti kitaip įvertinti negu kad yra daroma dabar. Mes turėtume realiau įvertinti e, mokėjimų e, įsipareigojimų poreikius. Mes manėme, kad apie tai reikėjo kalbėti aktyviau. Deja, tame triloge Danija atstovavo Europos reikalų ministras, o finansų ministras kuris yra atsakingas už biudžeto problemas, nepatvirtino pirmininkaujančiosios Danijos pritarimo mūsų pasiūlymui ir pasakė, kad susitikimas. Pas représenté, ne souhaitait pas s'exprimer en tant que tel et euh, il ne serait pas représenté au moins au niveau. Ir taryba nebus atstovaujama politiniu lygmeniu mes. Pardon, il y a un problème d'interprétation. Yra techninių problemų, nes e, išsijungia aparatūra. Il y a un problème pour la, pour la langue tchèque. Italų, čekų, lenkų, vengrų vertimų nėra. Atrodo, kanalų problemas iškilo. Surien. My voice is disappearing. if, if you take one word out of two, maybe it's enough. Jeigu kas antrą žodį išverstų vertėjai, gal jau ir užtektų. Bon. Est-ce que, est que les techniciens peuvent nous dire Ar technikai galėtų pasakyti? Now it's better. It's better. Ah, It's better in Czech. It's better in Hungarian. Is it better in, in Polish? Okay Italian. Italian? Okay, bon. Donc, pour résumer. Taigi apibendrinsiu. Pirmininkaujantį Daniją žengė žingsnį atgal. Mes e, e, su koordinatoriais nusprendėme suorganizuoti du posėdžius. Pirmą techninį, techninio ligmens posėdį, o kitą, antrą politinio lygmens lygmenį, susitinkant su visų trijų institucijų delegacijų vadovais. Atsižvelgiant į pirmininkaujančios Danijos požiūrį e, ir susitarus su koordinatoriais, buvo nuspręsta e, dirbti taip. Gegužės 9 dieną mes organizuojame dvi šalį posėdį e, tarp pranešėjų ir komisijos. Taigi tai vyks rytoj. E, Ir aš žinau, kad komisijos atstovas tarsi kontroliuos tą susitikimą. Ir kaip aš jau sakiau pranešėjai, jeigu mūsų e, komisijoje yra kitų frakcijų e, suinteresuotas menų ir šešėlinių pranešėjų, jie gali dalyvauti tame posėdėje. Tai bus dvišalis posėdis. Aš manau, kad mes jau pakankamai esame padirbėję tarp Europos komisijos ir mūsų biudžeto komiteto, kad uh, E, gegužės 30 dieną galėtume suorganizuoti e, posėdį, kuriam aš vadovausiu pats, e, kuriame dalyvaus komisijos narys Levandovski ir tarybos atstovas ir mūsų komitetas. Ir aš nežinau, kaip ten bebūtų, ar taryba sugebėtų nedalyvauti tame posėdėje. Jeigu ji nuspręs neišreikšti savo pozicijos, tai taip ir bus, nieko nepakeisi. Bet mes dabar turime garantijų, kad ši labai techninė e, tema, o tuo pat metu ir politinė tema, ypač dabartinėme kontekste, e, bus išnagrinėta susitariant tarp parlamento ir komisijos. Ir susitarsime ne tik dėl mokėjimų įsipareigojimų sumos, tai jau yra biudžetinis susitarimas bet e, mes taip pat galime įvertinti, apskaičiuoti poreikius ir e, priežastis, e, kurios leistų mums sutvarkyti RAL. Taigi, galime pasakyti, kad būtent dėl tų sričių 2012 metais biudžeto dėrybos buvo apsunkintos. Šiemet to turėtume išvengti. Taigi, tuo klausimu Tiek norėjau pasakyti. Rytoj, kaip žiniaukiau, bus techninis posėdis, techninio ligmens posėdis. Aišku, mūsų pranešėjas ten bus atstovaujamas ir ketvirtadienį jis galės mums papasakoti, kas ten įvyks. Reikia nepamiršti, kad čia savaitė mūsų darbo tvarkė yra gana neįprasta. Dar ką galiu pasakyti. E, kalbos, e, į kurias yra verčiama visa mano kalba yra verčiama, o ne kas antras žodis. E, jums išdalintose leidiniuose yra surašytos tos kalbos ir dar e, mes dabar galėtume patvirtinti kovo 29 dienos protokolą prieš pradėdami dirbti. O dabar, kolegos, kadangi ketvirtas punktas yra perkeltas į poryt, iškart pereiti į penktą klausimą. Tai yra 2012 m. taisamojo biudžeto numeris 2 projektas ES solidarumo fondo asignavimai. Pranešėja Francesca Balzani. Presidente. Abbiamo, um, abbiamo già avuto modo di analizzare questa proposta della Commissione. Mes jau turėjome galimybę nagrinėti šį komisijos pasiūlymą. Taigi, gavome laišką iš komisaro Levandovskio, kuriame jis pateikia naują pasiūlymą, kaip būtų galima išspręsti problemą dėl mokėjimų. Tikriausiai visi prisimenate, kad problema čia yra ta, kad trūksta 8,5 milijonų eurų kurių buvo paprašyta iš solidarumo fondo. Taigi reiks pasirūpinti, kad būtų surastos tos sumos. Komisaro Levandovskis senca. Taigi reikės, kad, komis, kad komisaras Levandovskis pakomentuotų ir šią problemą. Taip pat turime kitą priemonę. Ponas Levandovskis visuomet bando išlaikyti viršutinės mokėjimų ribas. Iš tiesų tai yra aktuali tema, ypač darybose dėl biudžeto ir tai yra labiausiai ginčytinas klausimas. Komisaras Levandovskis dabar pateikė tokį pasiūlymą, kad būtų patikrintas programų įgyvendinamumas. Ir čia yra labiausiai kalbama apie ekonomikos gaivinimo ir energetikos problemas. Ir čia turėtų e, būti sutaupyta 315 e, milijonų eurų iš šioms sritims skirtų projektų, dėl to, kad daroma prielaida, kad dėl sudėtingos savo struktūros tie projektai nesugebės tinkamai panaudoti visų lėšų. E, todėl galima tikėtis, kad iki šių metų pabaigos 503 e, milijonai eurų bus ne visiškai įsisavinti ir iki metų pabaigos juos bus galima panaudoti solidarumo fondui ir mokslinių tyrimų projektams, kurie iki metų pabaigos turės gauti e, tam tikrą lėšų injekciją. Taigi Tokį pasiūlymą pateikė ponas Levandovskis ir e, politinis akcentas yra e, dedamas būtent ant tų mokėjimų ir metų pabaiga visuomet būna toksai aktualus e, klausimas ir susi... kalbant apie mokėjimus ir būtent dabar reiktų kalbėti apie projektų įgyvendinamumo galimybės ir žiūrėti, kokius mokslinių tyrimų projektus būtų galima finansuoti iš tos sumos iki metų pabaigos. Dėkoju pranešėjai. Taigi, puiku, kad. E, buvo e, surasta galimybė gauti lėšų iš solidarumo fondo konkrečiam tikslui. Na, o žinia yra ir iš dalies bloga, dėl to, kad situacija rodo, kad nemenka fondo lėšų suma, kuri buvo numatyta iš ES biudžeto finansuoti tam tikrus projektus krizės, ekonominės krizės metu, kad ta suma nebuvo panaudota. Taigi mes turime daryti išvadas dėl to, kokiomis procedūromis, galbūt finansų reglamente, ar taip pat politinių lygmenių, kokiomis procedūromis e, yra naudojamos šio fondo lėšos. Ar yra pastabų? Panašu, kad ne, niekas nenori pasisakyti, taigi norėčiau priminti, kad rezerve kaip sakė pranešėjas, e, kad pagal būsimus veiksmus, e, tiksliau, gegužės 24 dienai yra numatytas terminas e, pakeitimus teikti. Aišku, viskas yra sudarinta ir su tarybos kalendoriumi. Penktasis darbo tvarkės punktas jau aptartas, perina prie šeštojo punkto. Tai yra ponos, pono Alf, Alfonsi nuomonė dėl bendros žuvininkystės politikos. Dabar keisimės nuomonėmis pirmąjį kartą, taigi prašau, ponė Alfonsi. Ačiū, ponė pirmininkė. Donc, euh, taigi, čia yra nuomonė apie bendro žvininkystės politiką. Nuo 2002 metų ES ieško būdų, kaip būtų galima užtikrinti išteklių tausojimą, išteklių, kurie susiduria su uh, grėsmėmis ir taip pat kaip surasti galimybę Europoje, Europai užtikrinti žuvų išteklius laikantis tvarios politikos. 2009 metais buvo pasiūlyta žalioji knyga dėl bendrosios žuvininkystės politikos ir buvo padaryta išvada, kad kol kas tikslai, tikslas nėra pasiektas ir Europoje reikalinga tokia bendra žuvininkystės politika, kuri leistų užtikrinti ilgalaikį išteklių taus, tausojimą kadangi iš tiesų per ankstesnį laikotarpį buvo išeikvoti tie ištekliai. Komisijos pasiūlyme yra e, siūloma žengti dar tolyn, dar toliau ir yra tam tikrų prioritetų, būtent, kad reikia atsižvelgti į aplinkosaugos tvarumą ir tą praktiką, kuri yra taikoma žvejyboje, kai yra per daug išmetama tų žuvų rūšių, kurios e, ne, nepaimamos e, ir dėl to ES kyla ir socialinių, ir ekonominių problemų, kurios e, iš tiesų kelia daug nerimo. Na ir komisijos pasiūlymas yra tokios bendro pobūdžio, kuris mums iš principo yra primtinas. Kalba eina apie fondą, jeigu komisijos pasiūlymas galiausiai bus patvirtintas biudžeto, e, dėrybos dėl biudžeto, kur bus numatyta atitinkama fondo suma 6,8 milijardo eurų. Ir taip pat e, yra užsibriežti tikslai, tam tikri orientyrai, būtent atsisakyti iš, išmet, išmetimų, taip pat laikytis centralizuoto požiūrio ir sukurti kvotų perdavimo sistemą. Na ir aišku, reiktų atsižvelgti ir mokslininkų duomenis apie išteklių situaciją ir taip pat užtikrinti tinkamą autorizavimo, tinkamą autorizavimo sistemą. Na, reglamente yra numatyta įvairių e, detalių, kalbama yra apie mm, neprofesionalią žvejybą, Ir aišku, reikia daryti viską, kad e, apskritai neišnyktų ši profesija, reikia apsaugoti ir pakrančių e, zonas ir išsaugoti tų vietos žvėjų e, profesiją. Taigi, tokia yra mano nuomonė, taip pat atsižvelgiama yra ir į Natūra 2000 programą, kuri turi būti tinkamai gyvendinama ES. Na ir bendri orientyrai yra geri komisijos pasiūlymai ir aš manau, kad mes galime pritarti tam pasiūlymui. Puiku. Dėkoju kolegai. E, Geran Ferma. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai pasisakysiu Estel Grelie vardu, kuri ir toliau rengia kampaniją Prancūzijoje, dar nes, nesiliovė nes bus ir vėlesnių rinkimų. Taigi jie mano, kad e, pono Alfonsi požiūris yra teisingas ir mes čia pateiksime savo nuomonę, kai kalbėsime apie kitas, teis, kitus teisėkurus pasiūlymus pagal žuvininkystės politiką. Jie nori ypatingai akcentuoti tai, kad žuvų ištekliai yra vieša gerybė ir reikia jie, jie tink, su jie tinkamai elgtis, kalbant apie maisto saugumą Europoje ir visame pasaulyje. Taip pat akvakultūra irgi yra labai svarbu, ypatingai pakrančių teritorijose. Ir tam reikės irgi paramos ateityje. Mes pritarėme bendrai žuvininkistės politikai, kurios tikslas užtikrinti tvarę žvejybą, darant čia nedidelį poveikį aplinkai, tačiau tai turi būti ekonomiškai gyvybinga politika, atsižvelgiant į žviejų bendruomenės. Tai reiškia, kad reiks surasti finansavimo išteklių tam, kad tinkamai būtų valdomi žuvų ištekliai, reiks daugiau mokslinių tyrimų ir, ir taip toliau. Ir panašu, kad reiks keisti žvejybinių laivų, žvejybinius laivus nes reiks selektyvios žvejybos, tam reiks, į tai reiks investuoti ir reiks užtikrinti ir apdorojimo technologijas tvaresnės ir, aišku, tam reiks ir mokslininkų tyrimų atitinkamų. Taigi mes pritarėme nuomoniai, tačiau išvelgiame ir šiokią tokią problemą, nes yra nemažai numatyta reikalavimų, kad žuvinkistės politika išliktų tvari ir reikia pažiūrėti, kaip būtų galima finansuoti tuos tikslus pagal e, numatytas finansavimo ribas, tačiau mes prie to grįšime ir čia tokia yra ponios gilyje nuomonė. Ačiū. E, Karlas La Haglundas. Thank you, Alan. Uh, just brief... Dėkoju. Alanai, kalbėsiu trumpai iš tiesų po, norėčiau palaikyti tai, ką pasakė Fransuo. Man atrodo, kad svarbu turėti omenyje, kad jeigu komisija inicijuoja žuvininkystės politikos reformą, reikia pabrėžti, kad mums reikia radikalios reformos, kad išsaugotume žuvų išteklius Europoje. Tai iš tiesų didžiulė problema, mes ją turime žiūrėti rimtai ir retai, kada komisija pripažįsta, kad kažkas nepavyko ir kad reikia e, didelės rek, e, rek, reformos. Mes žinome, kad dauguma žuvų išteklių Europoje yra pereikvoti ir mes turime daryti viską, kad e, užtikrintumėme e, žvėjų bendruomenių ir tų visuomenės dalių, kurios priklauso, kurių pajamos priklauso nuo žuvininkystės, jų išgyvenimą ir taip pat e, e tvarų ir ekologišką požiūrį į žuvininkystę. E, jeigu mes turėsime, jeigu mes laikysimės tokio e, tvaraus požiūrio, tai padės išgelbėti ir išteklius, ir visą žuvininkystės politiką. Ir kalbėdami apie šią reformą, mes turėtume pabrėžti kad reikia mažiau žvejoti tam, kad būtų išsaugoti ištekliai. Ir kalbant apie dabartinę žuvininkystės politiką, reikia pagalvoti apie, apie lėšų skirtų žuvininkystiai panaudojimą kitiems tikslams, e, siekiant tvarumo ir ekologiškumo. Aš pritariu pranešėjai dėl šio klausimo. E, ir tikiuosi, kad šis komitetas parengs griežtą poziciją šio klausimu. Ačiū. Ačiū. Manau, kad, kaip jau buvo pasakyta, pranešėjų ir kalbėjusiųjų, kalbant tokia tema, e, biudžeto komitetas e, turi svarbę nuomonę pareikšti, reikšmingą nuomonę pareikšti, nes sumos yra skiriamas gana didelis, beveik milijardas kas, kiekvienais metais. Ir jau anksčiau esam sakę, Aš pats esu išrinktas Prancūzijos pietvakariuose ir mes suprantame, e, koks yra skirtumas tarp viduržėmio jūros menkės ir Atlanto menkės. Tai yra dvi visiškai skirtingos žuvų rūšys, neretai jos yra painiojamos. Aš esu iš jūsų daugelio girdėjęs, kad anksčiau bendrijos parama būdavo teigiama tam, kad žvejybiniai laivai būtų e, išardomi ir žvejybos pajėgumai būtų mažinami. Ir e, tada būdavo subsidijos teikiamos tiems žvėjams, kurie pirdo modernius e, laivus, e, ta, taip užtikrindami e, ekipų saugumą. Bet tokie laivai daugiau ir sugauna. sugauna padidėja sugaunama žuvies kiekis, sugaunama ir daugiau skirtingų rūšių ir dėl to iškyla grėsmė daugiau uh, rūšių žuvų, daugiau žuvų rūšių. Ir tuo klausimu niekas uh, nesvarsto pakankamai gerai, pakankamai aktyviai. Ir uh, e, žuvininkistės ministrai uh, susitikę išdėstė savo nuomonės tuo klausimu, kurios labai smarkiai išsiskyrė ir prieštaravo viena kitai. Europos Sąjunga ir jos apylinkėse e, esanti valstybė e, kuria politiką ir įgyvendina politiką, kuri suteikia tam tikrą atsakomybę pačiam žvėjui ir taip užtikrina žuvų išteklių atsinaujinimą tai yra naudinga e, tam tikrą prasme smulkiesiems žvėjams, e, o ne smarkiai didiesiems e, tarptaut, didžiosiams tarptautinėms įmonėms. Mes patys darome taigi, ką galime. Ir aš manau, kad mes, biudžeto komitetas, nešame ypatingą atsakomybę. Mes turime ne tik ieškoti geriausio metodo, už tai labiau yra atsakingas e, žuvų komitetas ir to komiteto pranešėjai. Mes turime atkreipti dėmesį į tai, kam yra skiriamos lėšos, kam yra skiriami pinigai. Pinigai, kuriuos mes duodame, turi e, efektyviai tarnauti žuvininkystės politikos tikslams pasiekti. Ir e, tai turi duoti atitinkamai gerų rezultatų. Taigi, aš e, manau, kad mes tą problemą turime stebėti labai atidžiai ir biudžeto komiteto reikšmė yra pakankamai didelė apibrėžiant šios politikos pobūdį. Šio požiūriu norėčiau padėkoti pranešėjui. Dabar dėl terminų. Turėtume po pirmojo pasikeitimo nuomonėmis teikti pakeitimus iki gegužės 29 dienos. Biudžeto komitete E, mūsų nuomonė bus priimta birželio 20 dieną su sąlyga, kad žvėj, žuvininkystės komitetas e, parengs savo pranešimą Liepos 10 ir 11 dienai balsuoti plenarinėme posėdėje. Dėkuoju ir dabar pernam prie septinto klausimo. Europos statistinė programa. Ponas Epping yra atsakingas ir suteikiam žodį. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija pasiūlė reglamentą dėl Europos statistikos programos sukūrimo ESP. Ji pasitarnaus kaip pagrindas Europos statistikai e, rinkti, apdoroti ir platinti laikotarpį nuo 2013 iki 2017 metų. Biudžetas 299,4 e, milijonų eurų visiems penkeriems programos taikymo metams. Tai apima ir 57,3 milijonus eurų, kurie įeina į 2007-2013 metų e, programinį laikotarpį ir 2013 metais 2 milijonus dengiame e, iš 2014-2015 metų programos. E, ši Europos statistinė programa e, yra sukurta palaikant ryšius tarp Europos statistikos tarnybų ir nacionalinių tarnybų. Ji susidūrė, ją rengiant buvo susidurta su nemažai sunkumu, nes statistikos pobūdis keitėsi, buvo biudžetinių problemų ir nacionalinių ir Europos lygių. Europos statistikos programos bendrasis tikslas e, - tapti pagrindinę kokybiškos statistikos apie ES tiekėją pagrindiniu šal, geriausiu šaltiniu. Ir yra numatyta visai lė veiksmų šio požiūriu. Pirmiausia, turi būti suteikta kokybiška statistinė informacija. Kitas dalykas, turi būti sukurti Europos statistikos rinkimo nauji metodai, kad ta statistika būtų efektyvesnė ir kokybiškesnė. Ir trečias dalykas, turi būti sustiprinta partnerystė tarp Europos statistinės sistemos skirtingų elementų, kad ta sistema būtų efektyvesnė. Uh, Kad būtų geriau įgyvendinta Europos statistikos programa, komisija priims kasmetinės darbo programas, kuriuose bus įvardinami siekiami tikslai ir numatomi rezultatai. Mano pakeitimai atspindi, jog pripažįstame, kad dabartinė finansų krizė pablogino uh, E, šios programos įgyvenimo galimybės, nes e, nebuvo surinkta pakankamai aktualios ir kokybiškos statistikos. Todėl aš savo pakeitimuose pabrėžiu, kad reikia nuolat rinkti tikslę ir teisingą statistiką, kurią e, sukauptų nepriklausomos nacionalinės statistikos tarnybos ir tokiu būdu būtų išvengiama e, klaidų ir nepakankamo statistikos surinkimo. Šiandien e, visi laikomės nuomonės, kad e, būtina ir tiksli statistika yra būtina, kad būtų išsaugota dabartinė euro sistema. Tačiau aš norėčiau šiek tiek kitokią nuomonę išdėstyti ir priminti Džono Kopertveito politiką. Jis 2061-2071 e, metais buvo Hongkongo e, ministras. Jis e, sakė, kad pozityvi intervencija Hongkongą paverdė klestinčių finansų centru. Per kitą dešimtmetį 50 procentų išaugo atlyginimai ir dviem trešdaliai sumažėjo skurdo lygmo. Mes apie tai galim tik pasvajoti. Vienas iš pagrindinių šios politikos aspektų buvo tas, kad ponas Džonas atsisakė rinkti ekonominę statistiką. Kai kartą jo buvo paklausta, ką svarbiausia turėtų daryti neturtingos valstybės, jis atsakė labai paprastai. Jos turėtų uždaryti nacionalinės statistikos tarnybės. Toks buvo jo patarimas tiems, kurie rinko statistiką apie ekonomikos augimą. Šis faktas yra pateikiamas kaip istorinis anegdotas. Aš nemanau, kad ES vadovai pritartų Sero Džono nuomonė. Aš manau, kad kur kas geriau būtų sukurti gerą statistinę bazę, pagal kurią būtų surinkama kokybiška statistinė informacija ir mes tada žinosim, ką darome ir dėl gerų priežasčių, ar dėl nelabai gerų priežasčių. Merci, Ačiū, ponė pranešėjau. Aš e, jūs sveikinu ir dėkoju, kad e, e, padėjote mums visiems komitete nusišypsoti, kalbant apie statistiką. Tai yra e, tikrai neįprastas dalykas nes e, žinome, e, kokia tema yra statistika. Hongkongo saloje 1970 e, metais ekonomikos augimas buvo labai spartus, bet gyventojų laisvė buvo kur kas menkesnė. Jūta, ar norėtume apie tai kalbėti? Ne, ponas Gairis dabar norėtų. Zum, äh, zum politischen und wirtschaftlichen Leben in Hongkong kann ich keine. Dėl politinio ir ekonominio gyvenimo Hongkonge dėje negaliu pasisakyti, tačiau Vokietijoje labai E, gerai žinoma Winstono Čerčilio citata, kad e, nepatikimos jokios statistikos net ir suklastotos. Taigi problema, apie kurią mes dabar diskutuojame, iš tiesų yra aktuali, nes visi mes turime patirties šiame komitete su statistikomis ir netgi šiame komitete dažnai nagrinėjame problemas, kurios kyla dėl to, kad statistika yra netokia, kokia turėtų būti Aš pritariu pranešėjų dėl to, kad ES reikia patikimų ir kokybiškų statistinių duomenų, kad galėtume mm, gerai politiškai planuoti, kad turėtume gerus argumentus e, politikos kūrime. Todėl man atrodo, kad būtų svarbu skatinti bendradarbiavimą ir taip pat būtų svarbu pabrėžti, kad statistikos tarnybos turėtų būti nepriklausomos, e, nes turime blogos patirties, kur yra susijusi ir su to nepriklausomumo trūkumu. E, būtent dėl šių priežasčių man yra sunku E, pritarti pono Epniko pranešime išsakomai minčiai, kad šioje srityje galima taupyti. Aišku, mes tengiamės taupyti biudžeto lėšas visose įmanomose programuose. Ir e, pono Epniko politinės frakcijos politinis kredo yra taupimas. Tačiau, jeigu mes kalbame apie kažkokius ypatingos svarbos dalykus, e, kurie yra svarbus mūsų politiniams planams, tai manau, šioje srityje yra labai sunku užsibrėžti kažkokį uždavinį, sutaupyti e, kažkiek šioje srityje. Tai yra beveik kaip dešimt Dievo įsakymų. Ir aš kaip biudžeto kontrolės atstovas e, pasisakau už taupų išteklių įkvojimą, tačiau e, šioje vietoje jeigu pradėtume taupyti, manau, kad taupytume netinkamoje vietoje. Tečny, šešny. Pardon, de mal prononcé. Ačiū, ponas Tečny. Stasny. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai pasisakysiu, esu šešėlinis pranešėjas EPP frakcijos vardu. Na, daug išmintingų žodžių galime pasakyti apie uh, statistiką. Tikiuosi, kad tai nepateks į kategoriją maži melai, dideli melai ir Europos parlamento statistiką. Tačiau statistinių duomenų tikslas yra vertinti, stebėti, kaip yra gyveninama mūsų politika. Ir tam reikia medžiagos, kad būtų galima siekti racionalių rezultatų. Būtent toks yra tikslas ir aš visiškai pritariu tiems trims tikslams, kurie ir atspindi dabartinę finansinę ekonominę padėtį. Dėl to ir yra reikalaujama kokybės, efektyvumo, kitų patobulinimų. Taip pat reikalaujama, kad partnerysčių pagalba šauktų našumas ir panašiai. Taigi. And, and, and hopefully, uh... Todėl aš pasisakydamas savo frakcijos vardu e, noriu pasakyti, kad e, šis pranešimas tikriausiai tenkins daugumą ir tikriausiai padės pagerinti mums Europos parlamento reputaciją. Dėkoju. Kolega. Ačiū kolega. Taigi mes susidurėme su problema, kuri e, atrodo labai techninė ir e, ji turi nemažai taip pat ekonominių ir biudžetinių aspektų. Tokioje valstybėje kaip mano, kuri e, nepriklauso prie mažiau išsivyšusių pasaulio šalių, e, mes e, e, trim mėnesiais atsiliekame nuo informacijos rinkimo Ir e, žinome, kad visas procesas yra labai biurokratinis ir gana lėtas. Taigi, kaip būtų galima atlikti patikimas prognozes apie, pavyzdžiui, ekonomikos augimo lygį, jeigu mes atsiliekame geriausia atveju trim mėnesiais, o kartais net šešis mėnesius. Jeigu mes nežinome, kas bus e, po trijų mėnesių. Prieš tris mėnesius galbūt pramonė smuko, ar ne? Meteorologijoje galima jau dabar pasakyti, kad šiandien lis. O su statistika to negalim padaryti. Šiandien negalim pasakyti, ar a, e, a, e, šiandien Prancūzijos pramonėje lyja ar gražus oras, dėl to, kad mūsų statistika yra surinkta prieš tris mėnesius. Gera statistika yra būtina geram ekonomikos politikos valdymui. Ir dabar e, krizės spaudžiami Mes valstybėse narėse bandome stiprinti biudžeto koordinavimą ES rėmose. Kalbame apie Europos semestrą, kalbame apie tai, kad 25 valstybės iš 27 e, vadovaujasi nauja sutartimi ir taip ekonomikos politika jų, tarp jų yra geriausiai suderinama, kad ekonomikos augimas būtų optimaliai užtikrintas ir todėl statistikos priemonės yra būtinos. E, mes šiandien savo posėdėje keliame mokėjimų įsipareigojimų klausimą. Sakoma, kad reikia daugiau mokėjimų įsipareigojimų, bet reikiagi bazės, kurios pagrindų biudžeto ir ekonominė politika būtų kuriama ir tada mūsų veikimo priemonės būtų E, naudingesnės, jos galėtų būti geriau gyventos. Taigi ta tema, kurioje jūs rengite dokumentą, yra nepaprastai svarbi. Dėkoju pranešėjui ponui Epink ir dėl e, terminų pakeitimų pateikimas iki gegužės 14 dienos, taigi kitą savaitę, mes turėtume patvirtinti jo nuomonę arba bent jau balsuoti dėl jos gegužės 31 dieną. Ir jeigu viskas gerai, jeigu bus patvirtinta, tai birželio 18 dieną ekonomikos komitetas, kuris yra pagrindinis rengiant šį dokumentą, turės jau pranešimą patvirtinti. O dabar galime pereiti prie pono Fašmon Fachman pranešimo 2014-2020 metų ES muitų ir mokesčių srities veiksmų programos nustatymo. Prašom, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Fiskus programa pagal ES pasiūlymą būtų vienintelis dokumentas pratelintis ES muitų ir fiskalis programas E, Fiskus programa, kuri buvo paskelbta gegužės pradžioje, atsiprašau, e, lapkričio pradžioje, e, sujungia ankstesnės komisijos programas ir jas supaprastina. Customs 2013 metai programa yra panaudojama, ji reglamentuoja muitinių veiklą ir ji yra ES išskirtinės kompetencijos ir viso tarpu fiskalis 2013 metų stiprina vidaus rinką, gerina uh, E, mokesčių sistemos geresnį veikimą ir e, leidžia didinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Tai ES programa, kuri neturėtų turėti įtakos mokesčių politikai, tai yra daugiausia valstybių narių kompetencijos klausimas. Aš turiu rimtų išlikų dėl siūlymo šių dviejų teisinių dokumentų sujungimo. Uh, Mano minėtusios dvi programos e, yra orientuotos į skirtingus tikslus ir rezultatus, jos įgyvenamos kitokiose kontekstuose, todėl jos turėtų būti skirtingai valdomos ir skirtingai įgyvendamos, vertinamos, stebimos, kontroliuojamos. Be to, nei e, atlikus e, nei vienos nei ir vienos ir kitos programos vidurio trukmės įvertinimus, E, nebuvo rasta jokių išvadų, kurios pagrystų tokį programų sujungimą. Nepaisant to, kad komisija pateikė tokį pasiūlymą ir fiskalis, ir kas tums programos veikia labai gerai atskirai. Yra nepriklausomi konsultantai atlikę įvertinimus, kurie tai patvirtina. Europos komisija e, abiems programams skiria atskirus biudžetinius vokus, todėl e, būtų visai gerai išlaikyti tų programų identitetą. Uh, Todėl visai logiška būtų tai užtikrinti nesujungiant programų, išlaikant jas atskiras. Nors aš visiškai remiu ir fiskalis, ir customs programų e, egzistavimą, rekomenduoju, kad Europos parlamentas pagalvotų arba atmesti komisijos pasiūlymą, arba parlamento pagrindinis komitetas turėtų sugalvoti kitokią alternatyvę veikimo uh, E, alternatyvų veikimo būdą, kad fiskalis ir kasams programos būtų išlaikytos. Tai leistų tas dvi svarbes temas e, išlaikyti atskiruose teisės aktuose ir atskirai dėl jų dėrėtis. Ši pozicija jau e, buvo patvirtina Ekon ir Imko komitetuose ir kaip komitetų pirmininkų sueiga balandžio 18 dieną e, sakė, Ekon Rykom komitetu taip pat e, reikia e, šiai pasiūlymą patvirtinti. Mes e, turime savo poziciją pristatyti abiem pagrindiniam šią temą rengiantiems dokumentus komitetams. Pirmininkų suėga dabar turėtų nuspręsti, jog reikia peržiūrėti taisyklę dėl 51 Atsiprašau, reikėtų peržiūrėti 51 taisyklės taikymą. Norėčiau Jūs informuoti, kad parlamento tarnybos išreiškė tam tikrų abejonių dėl e, mano pasiūlymų juridiškumo. Tačiau, kiek aš suprantu, po tokių diskusijų su sekretorietu, pirmas, trečias ir ketvirtas pakeitimai e, suteiktų E, svarbę politinę žinę pagrindiniams komitetams ir jie negalėtų būti priimti plenarnėme posėdėje, jie negalėtų priimti biudžeto komitete. Aš norėčiau e, toliau e, bendradarbiauti su šešėliniais pranešiai rengiant šią nuomonę ir aš lauksiu jūsų pasiūlymų. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur Stolojan. Ačiū, ponė pirmininkė, Stol... ponė pranešėjo, ponas Stolojanas. Ačiū, pirmininkė, aš esu EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas Dėkoju nuomonės referentui už atliktą darbą. Ir norėčiau pasakyti, kad čia yra du e, už šį pranešimą atsakingi komitetai - ECON ir IMCO. Ir abu šie komitetai veikia pagal 51 taisyklę. Abiejų komitetų pirmininkai kartu parengė laišką tarybai kur akcentuoja, kad reikia viskas dalinti, viskus dalinti į dvi programas. Vieną skirtą muitams, kitą fiskaliniams klausimams. Mes tikimės, kad pirmininkų suiga pritars dviejų komitetų pirmininkų bendrai pasirašytą laišką. Tas laiškas bus nusiustas tarybai. Taryba laukia to laiško, kad galėtų jo pagrindų primti sprendimą dėl to, kaip elgtis toliau. Na, o dėl pakeitimų, kuriuos siūlo pranešėjas, mes pritarėme siūlymui dalinti pranešimą į dvi dalis. Taip pat yra pakeitimų, kur akcentuojama, kad Finansinis paketas, e, kuris siūloma šiame teisėkuros pasiūlyme, yra tik tai orientacinio pobūdžio teisėkuros institucijai ir negali būti nustatyta tiksli suma, kol nesusitars institucijos dėl daugia, daugiametinės finansinės programos 14-20 metams. Man atrodo, racionalus yra šis pakeitimas. Na ir mes jam pritarsime. Dėkoju. Puiku, dėkoju. Daugiau niekas neprašo žodžio, taigi kaip minėjo nuomonės referentas ir ką patvirtino. Ne, ponas Gairis dar nori pasakyti, atsiprašau, nepastebėjau, prašau. Dėkoju. Aš esu socialdemokratų šešėlinis pranešėjas ir šioje vietoje norėčiau užduoti klausimą frakcijai, ar abiejų šitų programų išskirimas iš tiesų yra būtinas, nes aš suprantu, kad mokesčiai ir muitai e, pagal ES sutartis turi skirtingą statusą, tačiau ar tai yra pakankamas argumentas išskirti šitas problemas, aš nesu tikras, nes juk abiejose šitose sritise mes kalbame apie ES finansinių interesų apsaugojimai. Abiejose sritise mes kalbame apie pajamas į biudžetą. Ir jeigu mes tas pajamas ar įplaukas iš mokesčių ir iš muitų galime padidinti, tai tuomet mes galime uh, sumažinti tiesioginės įmokas iš nacionalinių biudžetų. Tai galbūt padėtų toms e, valstybėms narėms, kurios siekia, kad jų įnašas mažėtų. Tai nebūtinai yra mano pozicija, aš jai nebūtinai pritariu, e, tačiau nenustepčiau, jeigu parlamentas šioje vietoje parengtų poziciją, kur, pagal kurią būtų teigiama, kad siekiant didinti įplaukas į es biudžetą, efektyviausia priemonė e, būtų e, noras padalinti šitą programą į dvi programas. Tačiau jeigu aš žiūriu iš tų valstybių narių, kurias žinau perspektyvos, tai man atrodo, kad yra pakankamai institucijų, kurios e, rūpinasi muitais Taigi, jeigu mums reikia e, techninės infrastruktūros, te, techninio tinklo, e, kuri galėtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti savo įsipareigojimus ir ginti ES finansinius e, interesus, tai tuomet, aišku, atsakymas vienareikšmiškai būtų taip. Dėkoju. Gal nuomonės referentas dar nori sureaguoti? Prašau. Labai trumpai. Norėčiau pasakyti, kad nesiūlome tos programos dalintis, skirstyti, bet laikytis dabartinės sistemos. Mes norime, kad būtų išsaugotas status quo. Čia yra dvi skirtingos programos. atsakingiai komitetai irgi tai siūlo. Aš manau, kad bendrai vyroja konsensusas dėl tokio pasiūlymo, nors aišku, gali nuomonės ir skirtis. Dėkoju. Puiku. Taigi įsivaizduoju, kad bus ir daugiau pakeitimų. Kaip sakė nuomonės referentas, kai kurie pakeitimai yra jo vardu teigiami, teikiami. Na ir plenarinių posėdžių tarnyba turės patvirtinti arba atmesti tuos pakeitimus. Na ir čia keičiantis nuomonėmis iškilo du siūlymai, ar išsaugoti vieną programą, ar dvi programas. Na ir bus iškeltas klausimas pateiktų pakeitimų pagrindų tų pakeitimų, kuriuos pateikė atsakingasis komitetas. O biudžeto komiteto, komitetas turi teisę teikti pakeitimus, jeigu juos patvirtins plenarinių posėdžių tarnyba. Na, tačiau atsakingasis komitetas nuspręs, dėl kokių pakeitimų bus balsuojama plenarinėme posėdėje, kur, dėl, kurie bus atmesti. Kaip buvo pasakyta, čia yra du komitetai, kurie yra atsakingi, tai yra ECON ir IMCO komitetai pakeitimų pateikimo terminas biudžeto komitete yra nustatytas gegužės 23 dienai. Na ir birželio 20 dieną planuojame patvirtinti šią nuomonę, na, o atsakingi komitetai jau savo ruoštų birželio ar liepos mėnesiais patvirtins savo pozicijas ir balsuos dėl savo pranešimų. Dėkoju. Dabar galime tęsti darbą, kitą nuomonę. 2014-2020 metų programa. Tai yra, ne, prieš tai sako devintasis punktas dar pirmininkas. Tai yra Europos, čia jau visiškai kita tema, sako pirmininkas, tai yra Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Toks yra devintasis punktas ir techninė pagalba komisijos iniciatyva. Ponas Kozlovskis yra nuomonės referentas, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau priminti, kad prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas buvo sukurtas tam, kad būtų skiriama parama tiems darbuotojams, kurie nukenčia dėl besikeičiančios ekonominės sąrangos pasaulyje 500 milijonų eurų buvo numatyta suma nuo, nuo pagal 8 reglamento straipsnį. Techninės pagalbos suma negali viršyti 0,35 procentų bendrojo biudžeto sumos. Tai reiškia, kad 1 750 tūkstančių eurų tokia turėtų būti techninės pagalbos suma. Dabar techniniai pagalbai numatyta visa metų suma kuri gali būti skiriama. Na, o komisija balandžio ketvirtąją dieną pasiūlė mobiliz... iš... pateikti 1 120 tūkstančių eurų, tai yra 0,22 procento nuo bendros sumos. Uh, 635 tūkstančiai eurų tokiu būdu liks rezervinėme fonde, jeigu staiga iškiltų koks tai nenumatytas atvejis. Na ir komisijos siūloma suma turėtų būti panaudojama štai kokiuose srityse. Pirmiausia, stebėsena. Tai internetinio tinklapio eksploatavimas, informacinės medžiagos e, publikavimas ir taip pat metinių ataskaitų rengimas ir išdalymas. Taip pat e, siūloma sukurti tam tikrą duomenų bazę apie tai, kaip būtų galima panaudoti to fondo lėšas. Tai yra ekspertų susitikimai, geriausios praktikos mainai, tinklų kūrimas ir taip pat uh, galutinio vertinimo parengimas. Vertinimą atliks išorės ekspertas. Komisija prašo, komisijos prašymas atitinka dabartinį reglamentą, pagal kurį ir buvo įsteigtas šis fondas. Dėl to man labai keista, kad kai kurios valstybės narės prieštarauja tam, kad būtų skiriama ši suma. Taryba nusprendė blokuoti tą krizės išlygą, pagal kurią finansinė pagalba skiriama ne tik tiems darbuotojams, kurie prarado darbą dėl globalizacijos, bet ir tiems, kurie prarado darbą dėl e, susiklošiusios sudėtingos finansinės ekonominės situacijos. Ta išlyga visuomet buvo mums labai svarbi, tai buvo socialinės paramos elementas krizės metu. Dėl to trečiajame straipsnėje aš kreipiuosi į tarybą su prašymu vėl įvesti tą priemonę, kuo galima greičiau Na ir apibendindamas norėčiau pasakyti, kad einamųjų metų biudžete mokėjimai fondui yra numatyti ir jie atsispindi atskiroje biudžeto eilutėje. Mes to, kaip parlamentas visuomet ir norėjome. Fondas yra nepriklausoma priemonė ir asignuojamos lėšos turėtų būti atskirai e, pagal naują biudžeto eilutę. Dėkoju. Dėkoju ponui, ponui pranešėjui, ponas Dardenas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasisakau kaip socialistų frakcijos šešėlinis pranešėjas. Ir taip pat yra įkurta darbo grupė šiam, šiam klausimui tirti. Ir, kaip jūs tikriausiai žinote, darbo grupė nusprendė pakoreguoti šiek tiek darbo metodą ir išversti savo laišką, kuris skiriamas mūsų komitetui ir pasiūlyti pakeitimų. Tokiu būdu to laiško turinys ir atsispindėtų tuose pakeitimuose ir tai papildytų pranešėjo nuomonės projektą kokie pagrindiniai yra mūsų pakeitimai atsispindinti šiame laiške. Pirmiausia, apgailestaujame, kad krizės išlyga nebus, net, netispindės galutinėme vertinime. Taip pat finansinė informacija ir jos reikšmė techninės pagalbos prasme. Taip pat reikia paspartinti mobilizavimo procedūrą ir taip pat sukurti ekspertų grupę techninės pagalbos klausimų. Taigi, aš norėčiau iš principo pritarti tam, ką sakė pranešėjas, ypatingai, kur ir akcentuoja, kai jis, akcent, jis akcentuoja šio fondo reikšmę. Na ir dar vienas elementas, kurį norėčiau pabrėžti. Šio fondo panaudojimas techniniai pagalbai. Tarybos, taryboje mažuma blokuoja tą pasiūlymą. Teigiama, kad techninės pagalbos suma yra per didelė. Tačiau norėčiau aš pasakyti, kad tas argumentas iš tiesų nėra tikslus nes tai yra tik tai pretekstas, bandant blokuoti tą fondą. Ačiū. E, Dėkuoju, ponas Haglundas. Chairman, in our... Pone pirmininkė, mūsų frakcija daug kas džiaugiasi, kad bus sugurti geri e, fondai, gera sistema fondams vertinti ir stebėti. Mes tikimės, kad fonda, tas fondas atneš e, reikalingą papildomą vertę, bet to e, jis turėtų e, tenkinti išsikeltus ankstesnius tikslus. Tačiau bendrai kai kurie tikslai atrodo labiau susiję su reklama ir aš nemanau, kad visi mūsų frakcijos nariai tuo džiaugsis. Priešingai, norėčiau pasakyti, kad kai kam iš mūsų tas pasiūlymas visai nepatinka, nors e, kai kurie elementai gal ir yra geri ir aš juos galėsiu patvirtinti. Labai ačiū. Taigi, dabar aš e, pakartoju tai, ką sakė ponas Darden. E, užimtumo komitetas gaus ne tik mūsų laišką su ketinimais, bet ir pakeitimus e, pagal nustatytus laiko terminus. Jeigu aš teisingai suprantu, užimtumo komiteto nuomonė turi būti priimta gegužės 30 dieną, o mes patys kitą dieną jį turim priimti 31 dieną. Vadinasi, mūsų pakeitimai turės būti. E, įtraukti į didįjį pasisakymą apie ES politiką. Ir tai bus e, parašyta sudėtinga europietiška kalba. Prancūzai sako, kad valonai tokia kalba kalba, bet čia yra jautrus toks pasisakymas, aš tikiuosi suprantat, ką aš norėjau pasakyti. Jau e, skaitėte, matėte tekstą ir aš tikiuosi, kad jis bus greitai išversas į visas kitas kalbas. Puiku, dėkuoju ponui pranešėjui. E, šis klausimas yra susijęs su pervedimais, e, apie kuriuos mes tuoj kalbėsime. E, biudžeto komitete terminus pateikti galime iki gegužės 16 dienos 12 valandos. E, užimtumo komitetas 30 dieną balsus, o mes 31 dieną savo komitete. Plenarinėme posėdėje birželio 12-13 dieną. Ačiū pranešėjai Kozlovski. Dabar suteiksiu žodį 10 klausimo pranešėjui vartotojų programa 2013-2020 metams. Žozė Manuel Fernandes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visi žinome, kad ES yra milijonai vartotojų. Ir vartotojų išlaidos yra labai svarbus klausimas. Mes kalbame apie 6 procentus ESBVP. Biudžetas e, iki 2010 metų vartotojų programoms numatytas labai kuklus ir tai yra apie 20 milijonų eurų tikslas šios programos būtų suteikti galimybės vartotojams pasinaudoti savo teisėmis. Todėl aš manau, kad vartotojų informavimas ir jų dalyvavimas turė, neturėtų būti savitikslis tikslas, tai turėtų būti horizontalus tikslas. E, susijęs su kitais tikslais, e, tokiais kaip informavimas, švietimas, e, teisės aktų tikrinimas. Todėl yra labai svarbu, kad vartotojai būtų informuojami, taip pat labai svarbu, kad vartotojai galėtų pasinaudoti savo teisėmis ir kad būtų kompensuojama tais atvejais, kai jų teisės buvo pažeistos. Manau, kad šita studija yra e, teigiama, todėl kad mums reikia stiprinti vartotojų pasitikėjimą, taip pat mums reikia Europos akreditavimo centro internete veikiančioms įmonėms. Man taip pat atrodo, kad e, labai svarbu Europos Sąjungos ligmenyje nustatyti tam tikrus statistinius rodiklius, nes negali būti taip, kad statistiniai rodikliai, kurių mums reikia tam, kad galėtume patikrinti, ar gerai veikia rinka, kad tie rodikliai būtų nepakankami. Mes turime turėti galimybę patikrinti, ar rinka tinkamai veikia. Todėl mums be turimų rodiklių reikia ir papildomų rodiklių, kuriuos reikia stiprinti. Manau, kad šitie statistiniai rodikliai yra labai svarbus, kad galėtume išanalizuoti, kokia dabar yra dabartinė situacija. Todėl mes turime pasiekti konsensuso dėl statistinių rodiklių. Taip pat yra labai svarbu, kad vartotojas galėtų gerai suformuluoti savo skundus ir kad jis su savo skundais nebūtinai turėtų kreiptis į kažkokias vartotojų organizacijas. Aišku, mes norime remti vartotojų organizacijas, tačiau turėtų būti užtikrinta teisė teikti individualų skundą. Ir manau, kad čia galime panaudoti ES platformas, E, per kurias vartotojai galėtų teikti savo e, skundus. Aš kalbu apie elektroninę platformą. E, tokia elektroninė platforma tikrai būtų svarbi ir, ir netgi per ją būtų galima keistis informacija tarp vartotojų. Tai galėtų būti taip pat paskata, kuri skatintų vartotojų informavimą ir tai tokia interaktyvi platforma galėtų būti pasitelta tam, kad būtų pasikeista gera praktika, gera patirtimi. Visą tai atsispindi mano pateiktose pakeitimuose ir nors e, šiaip galiu pasakyti, kad pritariu komisijos pasiūlymui. Mano kolega, e, mūsų visų kolega Jornas Fermas prašė pasakyti. Labai trumpas pasipėjimas, jie nėra šešėlinio pranešė, bet aš turiu vieną pamastymą tokį dėl antro ir trečio pakeitimo. Antrajame pakeitime pranešėjas e, pareiškė, nieko konkrečiai nepasakydamas dėl bendrų sumų, e, kad komisijos pasiūlymas yra kuklus, galvojant apie bendrą lygmenį. Ir jis tuo tarsi pasako, kad reikėtų turbūt didesnės sumos. O tolesnėme pakeitime sakoma, kad administracinės išlaidos yra didelės ir kreipėsi į komisiją, kad būtų pateiktas tų išlaidų pagrindimas ir pervertinimas, ir naujas įvertinimas pateiktas. Galbūt, kad komisija čia yra atlikusi bendrą e, konkrečią analizę, bet problema yra visiems panaši. Mes e, tarsi norime didinti bendras išlaidas, bet administracinės išlaidas mažiname. Bet taigi tai reikš, kad bus dar labiau vėluojama, gyvenimo problemų daugiau iškils ir panašiai. Mes turėtume kovoti už pagrindinės administracinės išlaidas, nes kitaip programų nebus, įgalima, nebus galima atnaujinti ir įgyvendinti. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad pranešėjas apie tai pagalvotų, ar e, tie pakeitimai neprieštarauja vienas kitam. Nes vartotojų programoje reikėtų konkrečiai paminėti, kad yra e, reikalinga pakankama suma administracinėms išlaidoms, nes kitaip mes nesugebėsime nusekliai dirbti. La vice-présidente est tentée d'intervenir. Vicepirmininkė nori pasisakyti. Dėkoju. Suprantu, apie ką kalbate, tačiau iš tiesų tai yra susiję su tuo faktu, kad tai yra smulkios programos. Ir čia aš kalbu ne tik apie vartotojų apsaugos programas, bet pavyzdžiui ir apie sveikatos apsaugos veiksmų programą. Tai yra labai smulkios programos E, kurios turi būti intensyviai administruojamos visose valstybėse narėse ir tą administravimą vykdo komisija. O aš esu e, ta, kuri nepasisako už tai, kad komisijai būtų suteikiamos kažkokios administracinės užduotis. Tačiau jeigu to nepadarysime, tai nebus įmanoma įgyvendinti šitos programos. O galiausiai kils klausimas, kodėl programa buvo neįgyvendinta. Taigi tokia problema yra susijusi su tokiomis smulkiomis programomis, kur nėra įmanomas joks kitas administravimas tik kaip per komisiją. Viskas tvarkoje šiuo atveju, tačiau reikia sudaryti sąlygas komisijai tada atitinkamai dirbti. Ačiū, Jūta. Pone pranešėjau, norite sureaguoti? Muito obrigado. E... Dėkoju. Čia nėra kažkokio nenuseklumo, bent jau man tai atrodo, jeigu sakau, kad programa yra gana kukli, tai tuomet aš tuo pačiu ir nereikalauju daugiau lėšų. Tačiau jeigu mes kalbame apie 500 milijonų vartotojų ir suvokiame, kokį, kokį įnašą į BVP jie padaro, tai tuomet galbūt mes turime būti ambicingi ir turime uh, E, panaudoti atitinkamas programas, kurios padėtų e, gerinti vartotojų informavimą. Todėl manau, kad e, visi man pritarsite, kad turint omenyje tokį tikslą, būtent šitos programos ir jos lėšų nepakanka. Iš tiesų mes turėtume susimastyti ir jeigu mes suvokiame, kad šitos sumos nepakaks, tai tuomet e, turime kalbėti apie kuklės programas. Dabar dėl tų administracinių išlaidų. Administracinės išlaidos sudaro apie 10 procentų visos programos, tačiau ir kalbant apie administracinės išlaidas, aš nereikalauju jų mažinti. Aš nesakau, kad turime sumažinti administracinės išlaidas. E, aš visus savo teiginius pagrindžiu ir todėl siūlau galbūt e, persvarstyti tas administracinės išlaidas, bet e, nereikalauju kategoriškai jų mažinti. Nenoriu, kad būtų mažinamos administracinės išlaidos, nes tai galėtų sukelti grėsmę e, visai programai, kuriai, kuriai yra skirta 107 milijonai eurų. atsiprašau, 197 milija, milijonai eurų, iš jų e, virš 20 milijonų eurų yra skirti vien administracinėms išlaidoms. Ta e, reikia pabrėžti prieš sukuriant naują agentūrą. Visuomet prieš steigiant naują agentūrą reikia e, išsiaiškinti, ar ta procedūra turės kažkokių tai privalumų, ar mes čia kalbame apie procedūrą, kur e, bus e, parengta e, nepriklausoma kaštų ir naudos analizė, kuri rodytų, kad e, agentūros steigimas yra geriausias įmanomas sprendimas. Ačiū, ponė, pranešėjau. Iš tiesų, kai kalbam apie šią programą, turime galimybę iškelti ir bendresnio pobūdžio klausimus, tokius kaip administracinės išlaidos ir veiklos išlaidos. Tai yra kita problema susijusi su kitomis programomis taip pat. Tai bus labai e, svarbi e, kito daugiamečio finansų plano diskusijų dalis ir dėrybų dalis. E, mes suprantame, kad bus kalbama apie penktos kategorijos išlaidų mažinimą, tačiau mes turim suprasti, kad nustačius tam tikrą administracinių e, išlaidų minimumą, e, jo reikia laikytis, nes jeigu jį pažengsime, bus nebeįmanoma dirbti, nebebus gyvendinti programų įmanoma. Aišku, negalima per daug dosniai dalinti administracijai išlaidų, tačiau E, tačiau e, visko turi būti pakankama. E, mes žinome, kad Anglijoje po antro pasaulinio karo Parkinsonas atliko karališkojo jūrų laivyno išlaidų samatą. Ir paaiškėjo, kad po karo karinis jūrų laivynas kainavo brangiau negu per karą nes e, po karo reikėjo teikti lėšas buvusiems kariams ir buvusiems laivams ir panašiai. Su tokia problema mes esame susidūrę ir Prancūzijose visai neseniai. E, policijos tarnybose paaiškėjo, kad e, administracijos kabinetuose sėdi daugiau žmonių, negu dirba patruliuoja gatvėse, užtikrindami automobilio eismą ir gyventojų saugumą. Ir kai palyginame valstybių narių švietimo sistemas, e, nustebę sužinome, kad administracijos darbuotojų švietimo sistemose e, kartais yra daugiau negu negu mokytojų. Ir todėl iškyla rizika, kad administracijos gali būti per daug, bet lygiai taip pat iškyla rizika, kad bus administracinės išlaidos per daug sumažintos ir administracijos gebėjimai bus apriboti tiek, kad bus nebeįmanoma uh, įgyvendinti politikos, e, nebebus galima įgyvendinti vadinamųjų operatyvinių įsipareigojimų. Tai yra labai delikatus klausimas ir kiekvienais programos atveju jį reikia nagrinėti atskirai. Ir mūsų pranešėjas būtent tai padarė vartotojų programos atveju. Dėl terminų. Pateikimų pateikimo terminas gegužės 14 diena 12 valanda. Pranešimas E, pono Fernandens turėtų būti priimtas gegužės 31 dieną, tada bus pateikta mūsų nuomonė, o dėl e, viso pranešimo IMKO komitete bus balsuojama birželio 20 dieną. Tikimasi, kad e, rugsėjo 12 dieną plenarnėme posėdėje dėl jų bus balsuojama. Aš dėkoju pranešėjui, o dabar suteiksiu žodį poniai Ninski, kuri kalbės apie 11 ir 12 klausimus. Čia mes turime teikti nuomonę e, AFET komitetui, nes AFET komitetas rengia pagrindinius pranešimus. Pone Ninski. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie priemonių gyvenimo taisyklės. Uh, Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant šią nuomonę. Išorės veiksmų priemonių gyvenimo taisyklės yra skirtos tam, kad būtų sukurtas pagrindas skiriant biudžeto pagalbą trečiosiuose šalyse. Tokia sistema yra visiškai nauja savoka ir tikimasi, kad tai užtikrins nuoseklumą ir skaidrumą, kalbant apie išlaidas išorės veiksmų srityje. Taip pat norėčiau pažymėti, kad kiekvienas ES biudžeto euras turi būti skiriamas pagal finansinį reglamentą, tačiau išorės veiksmai yra tas rytis, kur yra numatomos tam tikrų taisyklių išlygos. Kodėl taip yra? Paaiškinimas yra labai paprastas. Išorės veiksmų politika skiriasi nuo vidaus politikos, kadangi jos tikslas yra visiškai kitoks ir teikiama yra parama esant ypatingoms ir skirtingoms sąlygoms, kaip tarkim yra regioninio fondo atveju. Reglamente yra numatytos nuostatos, kaip būtų galima prižiūrėti lėšas septyniems išorės veiksmų priemonėms. Vystomo bendradarbiavimo priemonė, kaiminystės priemonė, taip pat pasirinkimo narystiai priemonė ir partnerystės priemonė. priemonė Taip pat yra trys teminės priemonės - stabilumo, Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonė, taip, taip pat brandolinio saugumo ir bendradarbiavimo priemonė. Norėčiau priminti, kad e, dėl skirtingų priežasčių išorės veiksmų išlaidų ketvirtoji kategorija nepatenka į reglamento taikymo sritį. Tos išlaidos yra numatomos pagal bendrą užsienio saugumo politiką ir išorės veiksmų, tai yra išorės veiksmų tarnyba, makrofinansinė pagalba ir humanitarnė pagalba. Komisijos pasiūlyme yra teigiama, kad reikalingas supaprastintas, supaprastintas sprendimų prieimimo procedūros, kurios leistų greičiau priimti įgyvendinimo taisyklės, priemonių gyvenimo taisyklės, teikiant pagalbą ypatingai uh, E, esant skubos situacijai. Norėčiau pabrėžti kelis dalykus, kurie yra aktualūs biudžeto prasme. Pirmiausia, supaprastinimas. Bendras reglamentas leidžia geriau prižiūrėti finansinių viršutinių ribų procedūras, teikiant įvairią par paramą. Norėčiau paraginti kolegas ir AFET komitetą jeigu bus iš esmės keistas reglamentas ar kiti teisės aktai, kad tai būtų daroma sklandžiai ir nuosekliai visų priemonių atveju. Biudžeto procedūros daro įtaką siekiant vidinių tikslų su išoriniais elementais ir tai geriausiai yra daroma per tokias strategijas kaip Europa 2020, demokratija, žmogaus teisės, verslininkystė, aplinkosauga. Jeigu reglamentas bus bendro pobūdžio, kuomet, tuomet yra tokie straipsniai, kurie yra skirti atskiroms priemonėms. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į 6, 9, 10, 11 straipsnius, kur bendrais bruožais yra numatomos išlygos ir tikrai nėra sukuriama jokia pridotinė vertė, ar tai būtų horizontalaus ar bendrojo pobūdžio reglamento nuostatos. Tokių priemonių atveju reikalingos atskiros e, pavienės taisyklės, tačiau aš pabrėžiu, kad tie straipsniai yra skirti konkretiems teisėkros pasiūlymams atskirų priemonių atžvilgių ir ben, toks bendras įgyvenimo reglamentas turėtų būti bendro pobūdžio tik tų procedūrų atveju, kai tos procedūros iš, tikrai, iš tikrųjų yra bendrosios išorės veiksmų srityje, naudojant Europos finansinės priemonės. Na ir kai atskiros nuostatos patenka į du skirtingus dokumentus, tai tikrai nesupaprastina situacijos. Ir dar vienas dalykas susijęs su skaičiais. Bendra suma 121,8 milijardo eurų suma 2011 metais. Čia yra siūloma keturioms, keturiems geografinėms ir trims teminiams prie, dokum, priemonėms, instrumentams. Tai 17,6 procentais būtų padidinama suma. Na ir aš norėčiau pasiūlyti ypatingai kalbant apie išorės veiksmus, kur sistemingai, sistemingai yra naudojamos kainos, skaičiuojant išlaidas, galbūt būtų geriau tai numatyti daugiametinėje finansinėje programoje, kadangi tokia programa yra platesnio horizonto <laughs> nei kad e, kasmetinė biudžetinė procedūra ir mes nuolatos savo kenkiame, jeigu kainas, kainų kriterijų naudojame infliacijos rodiklius ir, ir panašiai. Taip pat tokios diskusijos neturėtų būti tokios e, trumparegės, reiktų vertinti ir makroekonominį lygmenį. atsižvelgiant į šalių finansavimo lygį, taip pat naudos gavėjos e, turi būti įvertinamos, kur naudos gavėja padarė pažangos, kokiuose srityse galbūt situacija pablogėjo ir kiti kriterijai turi būti įtraukiami. Aš kalbu apie panašius duomenis ir kriterijus ir galbūt komisija turi kokiu tai prognozių skaičių, tačiau aš norėčiau, kad tie skaičiai ir prognozijas būtų įtraukiamos į planavimo laikotarpį, ypatingai turint omenyje dėrybas dėl skaičių. Tie skaičiai turi būti aiškiai pagrindžiami tose srityse, kur Europos parlamentas tikrai daro daug nuolaidų tam, kad būtų e, apginami kiti, apginamos kitos išlaidos vidaus politikos srityje. Dar vienas komentaras dėl bendro vertinimo ir ataskaitų teikimo siūloma, kad komisija per vidutinę, vidutinės trukmės laikotarpį pateikė dokumentą, kur yra apibendrinama visa informacija apie finansavimą, kuris patenka į reglamento taikymo sritį ir taip pat visas finansavimas išorės politikos srityje kuris galbūt nebūtinai yra susijęs su ketvirtaja biudžeto kategorija. Tas dokumentas turėtų nurodyti, kiek išlaidų buvo skiriama kiekvienai šaliai per metus, kokiuose srityse buvo lėšos panaudotos, kokiomis finansinėmis priemonėmis, kokie yra įsipareigojimai ir mokėjimai ir kaip dalyvavo partneriai. Tokios ataskaitos tikrai pasitarnautų keliems tikslams, kas yra mums labai svarbu. Pirmiausia, tai ir skaidrumas, kaip ir kur yra naudojamos ES lėšos. Antras tikslas - pagerėtų priežiūros kokybė, būtų užtikrinamas nuoseklumas per visas finansinės priemonės ir iniciatyvas. Pateiksiu vieną pavyzdį. Šalis vakarų Balkanuose gauna finansavimą iš pasirinkimo narystiai priemonės, taip pat makrofinansinės pagalbos priemonės, taip pat e, krizių reagavimo ir pasienio finansavimo ir taip pat dar gauna finansavimą pagal Dunojaus strategiją. Dabar įsivaizduokite, kad dar šimtas šalių galėtų gauti paramą iš įvairių šaltinių. Tai tuomet yra neįmanoma surinkti tokią informaciją. Ir aš uh, Pabaigai dar norėčiau um, pakomentuoti skubos apibriešti. Tai yra dar vienas klausimas, į kurį norėčiau atkreipti komiteto narių dėmesį. Tai yra įvairūs skubos apibrėžimai. Ir tas apibrieštis reikia paaiškinti ir suvienodinti tam, kad būtų užtikrinamas teisinis aiškumas dėl to, kaip ir kada ES gali ir turi sureaguoti į krizės pasaulyje. Turime pasirūpinti, kad tik tie įvykiai, kurie yra apibrėžiami kaip įvykiai, kuriuos reikia reaguoti skubos tvarka, kad būtų pateisintos atitinkamos apibrieštys. Na ir dar novatoriškos finansinės priemonės. ES finansinės priemonės nekeičia valstybių narių priemonių. Privatus finansavimas, kitokios finansavimo galimybės egzistuoja ir Europos komisija turi ištikrinti tų finansavimo šaltinių nuoseklumą tam, kad būtų uh, sukūriama finansinė sinergija, įtraukiant įvairius partnerius. Novatoriškos finansinės priemonės leistų pritraukti viešas, privačias, viešus privačiosius finansus. Tačiau to negalime daryti ES lėšų teisėto panaudojimo sąskaita. Taigi labai svarbu, kad nebūtų atsisakome geriausios praktikos finansinio valdymo srityje, nes pagrindinis atspirties taškas turėtų vis tiek būti finansinis reglamentas. Ačiū uždėmesi. Merci, madame la rapporteur. Ačiū, ponė pranešėja. Marija Munios. Voilà, Muniz, avec un I. Munir. Muniz. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju poniai pranešėjai už e, įdomų pranešimą. Ir aišku, tas pranešimas atspindi šitų horizontalių priemonių sudėtingumą. Aišku, yra labai daug sudėtingų priemonių ir labai sunku rasti jų panašumus. Aš e, pritariu viskam, ką pasakė e, ponia pranešėja, tačiau yra pora dalykų, dėl kurių norėčiau dar užduoti klausimų. Visų pirma, e, piliečių organizacijų, profsąjungų e, organizacijos, e, MVI organizacijos yra paminėtos jūsų pranešimo įžanginėje dalyje. Tai yra aiškinamojo dalyje ir taip pat apie tai kalbama ir komisijos dokumente dėl biudžeto e, tvarkos pakeitimo. E, biudžeto reglamento pakeitimo ir čia yra kalbama apie e, geresnių sąlygų sudarimui pilietiniai visuomeniai, tačiau toliau šitą idėją nebeplėtojame dok dokumente. Apie tai užsimenama tik tai iškinamoje dalyje. Manau, kad apie tai reiktų kalbėti ir pačiame dokumente. Reikia aiškiai suformuluoti, kad pilietinės visuomenės organizacijos taip pat galėtų pasinaudoti atitinkamomis e, priemonėmis ir jų lėšomis, kai, pagal kai kurias priemonės, pavyzdžiui, pagal kaiminystės politikos e, priemonės tai yra įmanoma, tačiau taip pat dar reikia nepamiršti ir žmogaus teisų. E, ypač kai kalbama apie panašumus. Toliau kitas dalykas, jūs bandėte e, pasiekti pusiausviros ir e, tarp vidaus politikos ir, ir užsienio politikos tikslų ir, ir tokiu būdu e, manote, kad galima bus pasiekti es politikų nuoseklumo. Todėl čia minite ES 2020 strategiją, taip pat aplinkosaugą, verslumo dvasę ir kitus svarbius elementus, kurie turi tiek vidaus, tiek išorės dimenciją. Tačiau manau, čia kaip tik būtų tinkama vieta kalbėti apie kovą su nedarbu, nes su tuo yra susijusi Europa 2020 strategija ir kai kurios e, priemonės, kurias minite ar kurias nagrinėjate savo pranešime. Kalbant apie priemonę demokratijai ir pagarbai žmogaus teisėms, e, iš tiesų gerai, kad yra įmanoma finansuoti šią programą iš e, ES biudžeto, ypač žmogaus teisų komisaro biurą. Tačiau kita vertus reikia kontroliuoti, kaip yra išleidžiami ES e, pinigai, ES lėšo šioje srityje. Na ir galutinai paskutinė pastaba. Jūs e, ne tik pakeitimuose, bet ir dabar, pristatydama savo pranešimą, kalbėjote apie tai, kad yra specifinės specialios nuostatos e, kiekvienai iš priemonių, tai yra 8, 9, 10 ir 11 e, punktai. Jūsų pranešime aš norėčiau kalbėti apie paramos kriterijų įtikinamumą, taip pat apie paraiškų patikinamumą, apie konkursus. Taip pat svarbus klausimas yra skirtingų organizacijų finansavimas iš e, atitinkamų finansinių priemonių. Tai yra skirtingos finansinės priemonės, todėl turi būti ir skirtingos nuostatos, nes yra skirtingos organizacijos, yra skirtingos sąlygos, e, pagal kurias jos gauna finansavimą. ir todėl skirtumai jau turėtų būti, turėtų būti daromi jau net konkurse ir net paraiškų teikime. Taigi tiek, o šiaip manau, kad šis pranešimas yra tikrai puikus, mes iš socialistų frakcijos pateiksime keletą pat pakeitimų. Labai ačiū. Taip pat dėkuoju gerbiamai e, e, dokumento rengėjai už labai gerus pasiūlymus. Norėčiau išskirti tai, ką Jūs paminėjote dėl stebėsenos gerinimą. Aš ką tik atėjau iš AFET komiteto posėdžio, ten vyko klausimas dėl stabilumo priemonių gyvenimo. Sakoma, kad projektai turi vertinti patį save. Man jokingai toks užmanimas atrodo. Akivaizdu, kad e, tas žmogus, kuris pats įgyvena projektą, turėdamas jį įvertinti, kažkai ar padarys geriausią vertinimą. Manau, kad gerai, kad jūs įrašote kontrolės stiprinimą. Taip pat jūs kalbate apie nuseklumą ir koordinavimą. Reikia stengtis, kad nesukurtumėm dubliavimo finansų srityje tarp skirtingų priemonių. Nes kiek aš iki šiol supratau, kiekvienos priemonės taikymo masas dabar plečiamas. Ir jeigu mes pradėsim jas taikyti kartu, pradėsim dubliuoti finansavimą. Todėl turėtume pasirūpinti, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir sklandumas. Paminėjote, kad reikia apibriežti krizę arba skubos atvejį. Čia turime elgtis labai atsargiai, nes krizių būna visokių. Būna krizių, kurios e, yra nenumatomas, pavyzdžiui, stichinės nelaimės ar potviniai, ar žemės drebėjimai. Čia veikti reikia nedelsint. Šiuo požiūriu visa reikalinga humanitarinė pagalba ir panašus dalykai turi būti teikiami kuo anksčiau. Bet yra ir politinė krizė. Ir kai kas gali sakyti, kad visada iš anksto galima nuspėti kad, pavyzdžiui, kils karas, pilietinis karas ar panašiai. Ir e, tada mes turime, pavyzdžiui, e, tą e, krizinį paketą Sirijai ar panašiai, betgi mes jau kuris laikas, daugiau kaip metai žinome, kad pilietinis karas Sirijoje vyksta. Uh, Ir man atrodo, kad Europos komisija ir išorės veiksmų tarnyba per daug ribotai vertina situaciją E, dažnai vėluoja, neretai e, krizė pamatoma tik tada, kai jau pereina į karą ar pilietinį karą. Mes kur kas efektyviau pinigus panaudotumėm, jeigu sikištumėm anksčiau, jeigu visi uždegtų raudoną signalą laiku ir pasakytų, kad reikalai eina bloga kryptim, veikti reiktis jau dabar. Ir tada ES pagalba tokiu atveju kainuotų pigiau negu tada, kai jau karas prasideda ir tada dar žmonių daugybė žūsta be kita ko. Taigi aš pasisakysiu už tai, kad būtų įtrauktos galimybės konflikto prevencijai, nes e, tų dalykų irgi ne visada įmanoma suplanuoti, bet manau, kad yra gerai tai, kad jau bandoma ieškoti daugiau nuoseklumo. Bet noriu įspėti, kad neturėtumėm per daug griežtai reglamentuoti tokių dalykų, ypač kai kalbame apie politinę krizę. Uh, E, nereikia laukti to momento, kai žmonės pradeda mirti. Tai yra mano interpretavimo būdas, bet neretai um, taip atsitinka todėl, kad mes nepakankamai iš anksto rizikai vertinam. Bet iš esmės jūsų dokumentą, jūsų pasiūlymus labai remiu. Kolegė. Ačiū, mėla kolegė. Pone Nienski, prašom dar, Elga Triupel nori pasakyti. Yeah, thank you, Alan. Dėkuoju. Ačiū, Alanai. Aš tik tai vieną dalyką pridursiu prie to, ką sakė ponė Ninski, jau programoje apie tai parašyta. Švietimo nuoseklumo, ilgalaikiškumo klausimas. Biudžeto 2 procentai yra skiriami vadinamai Erasmus visiems programai. Nepriklausomai nuo to, ar pavadinimas bus pakeistas ar ne. Bet tai yra politinis dalykas. Mes turim jauniems suteikti žmonėms daugiau galimybių e, švietimui skirtingose srityse. Mes e, galim būti čia tikri, kad tokiu būdu investuojame į ateitį. Ir todėl tokios programos, tokios investicijos turėtų būti įtrauktos į valstybių e, pasirengimo narystiai programas. E, valstybėse besirinkačia tapti ES narise yra daug švietimo problemų, todėl labai gerai, kad finansavimas švietimui yra įtrauktas, bet tų lėšų niekada nebus pakankama, manau. Ačiū, Elga. Dabar grįžtant prie to, ką sakė ponė Brantner, e, galime prisiminti, kad taip yra nenuspėjamų krizių ir yra dramų krizių, kurias galime nuspėti. Pone Nenski e, turi labai daug užsienio politikos patirties, dirbdama savo valstybėje ir e, matė, kaip Balkanai ir jo šalis išgyveno labai sudėtingus laikotarpius. Jugoslavijos tragedija buvo nuspėjama, prognozuojama ir kai kurie tos tragedijos veikiai iš anksto sakė, kad tai bus tarp mūsų yra Slovenijos draugų, Kroatų jau yra ir turbūt kiti netrukus čia bus. Ir tie žmonės matė Jugoslavijos tragediją. O Sudanas. E, Sudanas E, taip pat žinojome, kad nuo Liepos 9 dienos 2011 metų Sudane E, gali prasidėti karas, nes buvo e, labai didelė rizika. Ta data buvo pasirenkta tarptautinės bendruomenės referendumui toje šalyje. Ir tada turėjo būti priimtas sprendimas, kad pietų Sudanas išstos iš šiaurės Sudanos, bus sukurtos atskiros valstybės. Ir ponė Ašton jau prieš kelis mėnesius ir biudžeto komitetas lygiai taip pat žinojo, kad ta rizika e, yra labai reali. Ir dėl tokių dalykų mums negalima atleisti. Kartais, aišku, krizės ir, yra visiškai nenuspėjamos, neprognozuojamos. Arabų pavasaris buvo vienas iš tokių atvejų, niekas negalėjo iš anksto numatyti, kad taip atsitiks. Tačiau kartais būna, kad mes iš anksto žinome, kad e, rizikos tikimybė yra labai didelė yra diplomatinių dalykų, yra užsienio reikalų kompetencijos ryčių ir yra biudžeto komiteto kompetencijos ryčių. Mes turime galvoti, kaip mobilizuoti kuo daugiau priemonių, kad būtų suteikiamos reikalingos reikalinga finansinė pagalba. Ir taip pat turėtų būti numatytas tam tikras pervedimų lankstumas, e, nesukuriant biurokratinių kliūčių, trukdančių E, ES intervencijai. Kaip ponė Brantner sakė, dėl to e, mes nebegalime išgelbėti žmonių gyvybių ir negalime užkirsti kelio rimtoms krizėms. Ir po to dažnai ta mūsų pagalba kainuoja žymiai daugiau ir e, žmonių gyvybių požiūrių ir pinigais. Pone Ninski, dabar galbūt jūs pristatysit savo antrąjį pranešimą. Sorry, maybe just a few... Keletą pastabų dar dėl to, ką sakė kolegos. Pirmiausia, dėl pilietinės visuomenės. Jos vaidmuo, kaip ir buvo pasakyti, yra labai svarbus, taigi aš sveikin, sveikinu, sveikinčiau visus pasiūlymus dėl pilietinių teisių. Aš manau, kad e, tą turėtų daryti efetas. Čia nėra griežtai biudžetinis klausimas, nors aišku yra įtraukti į darbo atvarkį Europą 2020. Tačiau aš manau, kad gal reiktų daugiau dėmesio skirti biudžetiniams aspektams ir manau, kad, o šis klausimas, manau, galėtų būti aptartas afete. Dėl 6, 7, 8 ir 9 straipsnių Aš pasisakau prieš tai, kad tai būtų įtraukiama į bendrąjį reglamentą, tačiau kiekvienu atveju, kiekvienos priemonės atveju atskirai tą būtų galima padaryti, bet neįtraukiant į bendrąjį reglamentą. Dėl stebėsenos. Dėl to įsiūlau vidutinės trukmės peržiūros ataskaitą, kur būtų pateikiama informacija ar apie finansavimą visų priemonių atžvilgių. Ir tai iš principo išspręstų problemas. Dėl skubos. Nenumatytos situacijos, aš suprantu, kad reikia elgtis atsargiai, tačiau tie įvairūs apibrėžimai dokumente sukelia problemų, nėra aišku, kada naudoti atitinkamas biudžeto procedūras. Taigi aš pamaniau, kad būtų naudinga įtraukti į, siūlymą, į siūlymus šį, šį klausimą. Galiausiai Erasmusas visiems tai yra IPOS e, priemonė. Aš nekomentavau programos racionalumo ir reikiamumo, aš tiesiog kalbėjau apie atitinkamus procentus Tokios būtų mano pastabos dėl pasiūlymų, dėl kolegų pastabų. Galiausiai, jeigu kitų klausimų nėra, tai aš perėsiu prie kito pranešimo nuomonės. Tai yra nuomonė dėl pasirinkimo narystį pagalbos priemonės. Šis reglamentas reglamentas, šiame reglamente kalbama apie vieną iš priemonių bendrajame gyvenimo reglamente, tai yra e, pasirinkimo narystiai priemonė. Kalbant apie plėtros politiką, ši priemonė yra viena pagrindinių finansinių, vienas pagrindinių finansinių ramščių ir mes matome, kad 7,3 procento ketinama padidinti finansavimą šiai priemoniai, kitam kitos finansinės e, programos e, rėmuose. Tai leistų subalansuoti pažangą siekiant tenkinti stojimo kriterijus ir būtų teikiama parama socialiniams ir ekonominiams poslinkiams e, šalyse naudos gavėjose. Aš norėčiau pasakyti, kad yra naudojami kiti metrin, metriniai kriterijai šalia uh, įprastinių. Ir aš čia norėčiau paraginti Europos komisiją nemažinti bendro finansavimo kiekvienai naudos gavėjai, atsižvelgiant į štai kokius argumentus. Bendra, bendras BVP augimas šalyje naudos gavėjoje 2007-2013 metams, išskyrus Kroatiją, sudarytų nuo 10 iki 30 procentų iki laikotarpio pabaigos, o finansavimas vienam gyventojui būtų patikimas rodiklis dėl įvairių priežasčių. Taip pat reiktų pasinaudoti tai, tais rodikliais, kurie vertina paramą pagal kiekvienos šalies naudos gavėjos BVP augimą. Tai leistų įtraukti ir papildomus kaštus į ES teigiamą finansavimą. Taip pat būtų atsižvelgiama į bendrus ekonominius socialinius principus, kas iš tiesų skatina ekonominę plėtrą. Dėl to būtų prasminga gal daugiau dėmesio skirti bendriems rodikliams, o ne rodikliams vienam gyventojui, tam, kad būtų atsižvelgiama į sisteminius kiekybinius pokyčius. Taigi aš siūlyčiau štai ką realaus augimo finansavimas kiekvienam naudos gavėjui, skaičių išrai, išraiška turėtų būti vertinamas pagal BVP augimą atitinkamam laikotarpį. Ir aš norėčiau pažymėti, kad eilė valstybių, kurie gauna finansavimą, gaus finansavimą iš būsimos priemonės, tų valstybių skaičius bus aštuoni, išskyrus Kroatiją iš šalies nutos gavėjos perspektyvos būtų vertinama galimybė gauti finansavimą. Ir tai pakeistų šios priemonės finansavimą ir Kroatijai būtų iš tų skaičiavimų išimama ir tas finansavimas e, kiekvienam laikotarpiui priartėtų prie 20 procentų. Ir pagal pakeistą priemonę visi naudos gavėjai gautų prieigą prie tam tikrų politikos ryčių finansavimo skirto ekonominiai plėtrai, kas nėra e, prieinama tom šalims, kurios dar neturi šalies kandidato statuso. Suprantu, kad tai yra techninio pobūdžio pakeitimas, kadangi šalis potencialios kandidatės vis dar ga, gauna prieigą prie to finansavimo, tačiau pastarasis žingsnis sukurtų daugiau konkurencijos e, finansavimui tose pačiose politikos rytise ir tai galėtų iš principo pakeisti prieigą prie tos priemonės e, kai kurioms naudos gavėjoms. Na ir pagerinus administracinius ir institucinius e, šalių naudos gavėjų gebėjimus pagal IPA pirmąją priemonę, dabar šalis pradės įsisavinti lėšas kur kas plačiau ir tai reikš, kad vis išauks lėšų poreikis ir reiks daugiau lėšų skirti per pirmosius laikotarpio metus. Tai leis e, gauti prieigą prie sustiprinto finansavimo, tačiau aš norėčiau, kad komisijos analizėje būtų remiamas šią logiką, remen, rengintis e, tam tikriems dėrybiniams skaičiams. Norėčiau pabrėžti, kad tie poslinkiai neužbėga už, ak, už akių jokioms kitoms potencialioms naudos gavėjoms, kurios gali gauti finansavimą įvairiose politikos rytise, skaitant ir institucinių gebėjimų kūrimą pasiūlyme aš daugiausia dėmesio skiriau štai kam. Siūlomos priemonės yra teisingos, nes bandoma priemonės išteklius geriau orientuoti ir lankščiau juos panaudoti, tačiau pasiūlyme yra tam tikrų aspektų, kurie nėra tinkamai aptariami ir kelia problemų. Pirmiausia, rezultatų rezerva, veiklos rezultatų rezervas ketinimų protokole, e, paaiškinamajame memorandume teigiama, kad e, toks rezervas yra sveikintinas ir paskatos už gerus rezultatus turi būti teigiamo, teikiamos, tačiau nėra jokiame, jokiame, jokioje teksto vietoje apie tai užsimenama ir norėčiau, kad tai būtų daroma vis, abipus, visapusiškai prižiūrint biudžeto institucijoms. Uh, tam, kad būtų motivuojama pažanga šalyse naudos gavėjose. Aš laikausi nuomonės, kad paskatos pagal veiklos rezultatus, teikiant šakinę paramą, turi būti skiriama pagal konkrečius rodiklius, įvertintinus rodiklius ir biudžeto parama, aišku, nėra lengvai įvertinamas kriterijus. Kitas dalykas yra integravimas, Europos vidaus politikos tikslų integravimas tai turi būti glaudžiai susijęta su plėtros politika tam, kad atsispindėtų tikslinė biudžeto parama ir kad jie atneštų ilgalaikę naudą. Ir bendrame reglamente norėčiau pasiūlyti, kad daugiau dėmesio būtų skiriama darbo tarkės Europa 2020 tikslams, kurie leistų integruoti demokratiją, žmogaus teisės, verslininkystę, aplinkosaugą. saugą šią priemonę. Kitas dalykas - tikslai ir kriterijai. Tikslų ir kriterijų apibrėžimas, teikiant finansinę paramą, turi būti susijęs su aiškiais, skaidriais, tiksliais rodikliais. Na ir aš norėčiau pasiūlyti, kad šalia tų rodiklių dar ir būtų numatytas, numatytos įsisavinimo galimybės Ketvirtas dalykas yra nuoseklumas. Reikia pasirūpinti, kad būtų užtikrinama darna ir koordinavimas bei sinergijos, kalbant apie išorės ir vidaus finansavimą šalims naudos gavėjoms. Nauda gaunama iš finansinių svertų ir finansinių priemonių, uh, maksimaliai užtikrinant projektų gyvybingumą, sutelkiant lėšas, taip pat prisidedant ir valstybėms narėms, tarptautinėms finansinėms institucijoms, turime pripažinti, kad Europos lėšų panaudojimas turėtų būti grindžiamas geriausios praktikos principais, kaip yra numatyta finansinėme reglamente ir bendro, bendrajame įgyvendinimo reglamente. Suprantu, kad Vakarų Balkanų investicinis forumas, investicinė sistema buvo labai veiksminga priemonė telkiant pagalbą prioritetiniams rytims. Norėčiau pasiūlyti dialogo būdu ir tinkamų struktūrų pagalba derinti ir koordinuoti veiksmus, pasitelkiant ir minėtą Balkanų investicinį forumą. Görans. Ačiū, ponė pranešėja Jorans Fermas dabar. And, uh, Ačiū pirmininkė ir dėkoju pranešėjai ir komisijai, nes uh, manome, kad IPA 2 pasiūlymai yra geri ir komisijos pateiktasis ir pranešėjų siūlomas. Tačiau norėčiau keletą minčių iškelti, kurias dar reikėtų šiek tiek padiskutuoti. Ir aš manau, kad čia mes pateiksim pakeitimų. E, žinia, praeitą savaitę Žanui Liukui, Liukui Dihanui vadovaujant e, lankėmės Turkiją ir dabar turime tokios uh, šviežios informacijos apie tą valstybę ir manau, kad kai kas iš to, ką matėme, atsispindės ir šiame dokumente. Pirmiausia, visiškai sutinku, kad naujoji IPA programa turi būti žymiai lankstesnė. Dabar yra sukurtos penkios skirtingos tarsi kryptis, kurios yra labai griežtai reglamentuojamas. Reikia sprendimo, kuris būtų ir lankstesnis, ir efektyvesnis. Bet kai kalbame apie efektyvumą, tai neužtenka kalbėti tik apie naudos gavėjus. Mes turim galvoti ir apie, apie ES efektyvumą. Tai yra viena iš problemų, kurią mes turime spręsti. Supaprastinimas. Tai yra kita sritis, kuri mums labai rūpi. Uh, Supaprastinimas visose ES politikos rytise turi būti reikalingas, bet ir kai kalbame apie finansavimą regionų administracijai, pagalba pilietiniai visuomeniai, e, tai jas rytyje būtinas supaprastinimas, nes tai čia žmonės neturi patirties priešingai negu nacionalinė vyriausybė, pavyzdžiui. Keletas konkrečių dalykų. Donorų koordinavimas. Tai yra e, esminis dalykas. E, turiu galvoje IPA priemonių koordinavimą ir valstybių narių tiesioginės priemonės, ar kitokių donorių pagalbą, tokių kaip Pasaulio bankas ir panašiai. Turime ieškoti būdų išvengti ir e, trūkumų ir dubliavimo, trūkumo ir dubliavimo. E, E, pranešėjas yra pateikęs šitokių pasiūlymų tuo klausimu. Manau, kad mūsų nuomonė reikėtų dar drąsiau rašyti ir įvesim, pasiūlysim pakeitimų tuo klausimu. Donorų tarpusavio dialogo reikšmė turi būti akcentuojama, turime kurti koordinavimo struktūras ir panašiai. Kitaip iškyla e, grėsmė, kad dirbsime neveiksmingai. Antras dalykas - parama pilietiniai visuomeniai ir socialiniams partneriams. Vienas iš klausimų, e, su kuriuo susidurėme kas kart, kai laikomės vakar, lankomės vakarų Balkanuose, Turkijoje ar kurioje kitoje e, valstybėje gaunančioje mūsų pagalbą. Labai svarbu yra didinti vietos ir regionų ligmens gebėjimus. Socialiniai partneriai, darbo rinka, pilietinės visuomenės organizacijos turi būti pajėgesnės. Mes su visai lietokių atstovų susitikome Turkijoje ir matome, kad yra milžiniski skirtumai tarp tokios valstybės kaip Turkija ir Vakarų Balkanų. Nėra realios struktūros ir strategijos pilietinės visuomenės tobulinimui. Manau, kad čia reikia padirbėti. Pilietinės visuomenės finansavimas neretai e, būna nedidelis, jiems lieka tik trupiniai nuo to, nu, kas atiduodama kitoms politikos rytims. Taigi mes turėtumėm skirti daugiau lėšų e, pilietiniai visom ir socialiniams partneriams. Yra paminėta daugiau organizacijų, kuriams konkretus procentas yra numatytas iš IPA fondų. Uh, E, yra kalbama ir apie IPA fondų e, dalį pilietiniai visuomeniai. Ta reikia patikrinti ir užtikrinti, kad ta lėša, tos lėšos būtų skirtos. Toliau finansinės priemonės. Tas klausimas labai svarbus, nes mes jokių būdų iš ES biudžeto negalime finansuoti absoliučiai visko, ką norime. Ypač kai toje pačioje programoje kalbame ir apie infrastruktūrą, ir apie sunkesias investicijas ir apie vadinamą išvelnesnį finansavimą pilietiniai visuomenė, institucijų kūrimų ir panašiai. Jeigu norime viską iš karto daryti, reikia papildomų finansavimo priemonių ir mes apie tai turėtumėm pagalvoti. Nemanau, kad tuo klausimu kas nors man nepritars. Ketvirtas dalykas, kurį norėjau pasakyti - įpa reglamento socialinis komponentas. Tai yra labai svarbu. Jeigu kalbame apie ES 2020 strategiją, turime nepamiršti, kad ji yra susijusi ne tik su fizinėmis investicijomis, ekonomikos augimu ir darbo vietų kūrimu. Joje kalbam ir apie socialinius klausimus, socialinę integraciją ir panašiai. Pažvelkime į daugumą valstybių naudos gavėjų, pavyzdžiui, Turkiją ar Vakarų Balkanus. Viena iš pagrindinių problemų yra ne bendras ekonomikos augimas, nes Turkijos ekonomikos augimas yra uh, E, vienas iš geriausių pasaulyje, antroje vietoje po Kinijos. Bet didžiausia problema, kad yra milžiniški skirtumai tarp valstybės atskirų regionų. Yra regionų, kurie nepaprastai greitai auga, yra tokių, kurie visai neauga. Todėl mes turim kalbėti apie socialinį komponentą, socialinį elementą ir apie pagalbą nepalankiose sąlygos esantiems regionams ir panašiai. Penktas dalykas - biudžetinė parama. Uh, Apie biudžeto paramą esame diskutavę, sakome, kad reikia mažiau administravimo ir panašiai. Mes jokių problemų nematome. Savo komitete jau esame rengę tokį pranešimą. Bet šiuo atveju turime žinoti, kad toks darbas turi vykti kartu paraleliai su stipresnėmis kovos su korupcija priemonėmis. Ir tam tikri kriterijai turi būti nustatyti, biudžeto paramai gyvendinti ir panašiai. Šeštas punktas. Pone Nienski kalbėjo apie visą eilę techninių, politinių, ekonominių sąlygų, e, pagalbą pagrįstą rezultatais, e, finansavimą vienam asmeniu ir panašiai. Noriu pasakyti, kad tai yra tik vienas iš dalykų, apie kurį mes kalbėjome susitikdami su, Turkijoje, e, su žmonėmis Turkijoje E, turkai sakė, kad jie yra diskriminuojami skaičiuojant e, pagal paramą vienam žmogui negu kitos IPA naudos gavėjos. Turkija, aišku, yra viena iš didžiausių valstybių ir jeigu e, Turkijai tiektumėm tokią pat paramos sumą vienam žmogui kaip kitoms valstybėms, tai ta parama taptų nepaprastai didelė. Todėl ponineiski turėtų kalbėti ir apie kitokius kriterijus. Bet yra pora dalykų, kurie yra kur kas sudėtingesni ir kontroversiški. Ir ne tik dėl įpos, tai pasakyčiau, savo pačių sanglaudos finansavime tas, patys, tas pačias problemas sukūrėme. Veiklos rezervas, makrofinansinis saligiškumas ir panašiai. Apie tai kalbame ir savo programuose. Taigi, pažvelkime į tą. Uh, e, Klausime. Nemanau, kad mes sutiksime dėl makroekonominių sąlygų, e, kurias siūlo ponė Neinski. <clears throat> Galiausiai Mes jau daug metų e, rengiame bandomąjį projektą parengiamiesiems veiksmams, kad būtų atkurtas kultūrinis paveldas kultūr, e, konflikto zonose. Svarbu, kad tie projektai būtų sėkmingi. Bandomieji projektai, parengėvėjai veiksmai buvo sėkmingi, dabar jau atėjo pats laikas konkrečiai kalbėti apie finansavimą ir kultūrinį paveldą konflikto zonose nes kultūrinis paveldas yra nepaprastai svarbus skirtingų etninių grupių susitaikymui. Pavyzdžiui, jeigu galima įrodyti, kad tas pats fondas gali būti panaudotas bažnyčios ir mečetės atkūrimui Bosnijoje, tai e, e, labai ženkliai prisidėsime prie sutaikinimo. Juk pats laikas įtraukti konkrečių pasiūlymų tuo požiūriu, kad uh, toks e, sutaikymo finansavimas būtų vienas iš pagrindinių prioritetų ateityje. Pone pirmininkė, mes renksime nemažai pakeitimų, manau, kad dauguma jų bus nekontroversiški, galbūt kai kurie iš jų ir bus, ypač kai kalbam apie makroekonominės sąlygas ir panašiai, bet prie to dar sugrįšime. Ačiū. Merci, Ačiū, mielas kolega, už pasisakymą. Iš esmės, ponas Pupovač. Euh, Aš noriu Jūs pasveikinti pirmą kartą atvykus į mūsų posėdį. Tai mūsų kolega, stebėtojas iš Kroatijos. Thank you, Mr. Chairman. Um, I just would like to... Dėkoju, aš norėčiau pasakyti keletą žodžių, pasiremdamas Kroatijos patirtimis su IPA. Ir tai bus susijęs su supaprastinimo klausimu, taip pat tarp valstybinių bendradarbiavimų ir Erasmus programa. Paprastinimas iš tiesų yra svarbus klausimas ir jis svarbus daugelio požiūrių. Svarbus ne tik nevyriausybinėm organizacijoms, bet taip pat ir vietos įvairioms organizacijoms, savivaldybėms. Ir e, dažnai e, tos organizacijos ar, ar valdžios institucijos atsiduria labai sudėtingoje situacijoje, nes negali E, ne tik, kad dalyvauti atitinkamose programuose, bet net ir teikti paraiškų toms, tam dalyvavimui. Ir su ta programa susiduria ir Kroatija, ir, ir Bosnija, ir Hercegovina, ir Juotkalnyje, ir kitos Balkanų valstybės. Taigi mes turime e, pakeisti šią situaciją, kad būtų sukurtos sąlygos e, tiems, kuriems ypatingai reikia programų ir lėšų iš programų, kad jie galėtų jomis pasinaudoti. Tai yra pirmas dalykas. Toliau kitas dalykas - tarp valstybinis bendradarbiavimas. Jį galima e, sėti taip pat ir su pirmu mano paliestų klausimu. Tai yra labai svarbus dalykas, ypač kalbant apie tautų susitaikymą, tautų, kurios e, dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje patyrė karus Kadangi pasienio regionai dažniausiai yra prastai įsivystę, e, dėl to mes e, turime e, remti tarp valstybinės programas, ypač, ypa, ypač vakarų Balkanų srityje, regione ir buvusiose Jugoslavijos valstybėse. Taip pat kitas svarbus klausimas yra švietimas. E, savo nepolitinėme gyvenime aš buvau Zagrebo universiteto profesorius ir e, galiu pasakyti, kad aš patyriau, kad e, švietimo nuseklumas, tvarumas, bendradarbiavimas tarp aukštųjų mokyklų yra labai svarbus dalykas. Ir aišku, labai svarbus dalykas yra švietimo kokybė ir prieiga prie švietimo ir, ir kol kas E, tam kyla grėsmė. Todėl aš sveikinu e, tą pasiūlymą skirti 2 procentus skirtų lėšų Erasmus for All programai. Tačiau reikia dar peržiūrėti e, atitinkamas programas, pasiūlymus ir jeigu įmanoma netgi padidinti tą švietimui skirtą procentą. Dėkoju. Madame Jemskyvų. Ačiū kolega, ponė Nimski, jūs norite atsakyti? Yes, just... Taip, pasakysiu, atsakysiu labai trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Gioranui už tai, kad jis pateikė tokią svarbę nuomonę. Dėkoju už komentarus. Man atrodo, kad mes jau pasiekėme susitarimo dėl šių klausimų, nes mes rengėme nuomonę dėl savos iniciatyvos pranešimo dėl plėtros. Taigi jūsų pasiūlymai yra tikrai labai svarbus. Mes tikrai atsižvelgsime į viską, ką jūs siūlote. Taip pat norėčiau padėkoti kolegai iš Kroatijos, nes e, daugumą jūsų paliestų problemų aš pati puikiai žinau iš savo asmeninės patirties ir galėt, galiu tikrai patvirtinti, kad tiek paprastinimas, tiek tarp valstybinis bendradarbiavimas, tarp valstybiniai projektai yra tikrai labai svarbus, jie yra svarbus e, visam demokratijos proceso tvarumui e, ir visai proeuropietiškai politikai vakarų Balkanuose. Ta galiu netgi pabrėžti remdamasi savo patirtimi. Taigi dėkoju visiems už pasisakymus. Madame le rapporteur. Puiku. Ačiū ponė pranešėja. Taigi, tiems dviems pranešimams taikomi tokie pat terminai. Pakeitimus galima tenkti iki 22 gegužės. Aš žinau, kad kai kurios frakcijos jau dabar labai aktyviai rengia tuos pakeitimus. Pranešimą pri, pranešimus priimsime 20-21 e, birželio. E, pagrindinis balsavimas AFET komitete yra numatytas Liepos mėnesį. Taigi aš įsivaizduoju, kad grįžę po vasaros galėsime tuos du svarbius tekstus priimti ir plenarnėme posėdėje. Dėkoju, mes e, laik, at, Dirbame pagal numatytą grafiką ir dabar periname prie balsavimo. O vėliau sugrįšime prie uh, ponios Greslė ir Rivelinį pranešimo apie sąjungos metinių biudžetų taikomas finansinės kontrolės taisyklės. Ir belaukiant. Uh, kolegų. Dabar galime perėti prie 14 punkto. Yra e, Europos komisija pateikusi du perkelimo prašymus dėl 2012 metų biudžeto. Žodis Franceskai Balzani. Allora, la, la, eh, numero 3, la proposta numero 3 prevede. Dėl trečio pasiūlymo jis atrodo toks, kad pagal finansinį reglamentą yra siūloma 1 milijoną 120 tūkstančių eurų iš prie, pristaikymo prie globalizacijos pa, padarinių fondo e, paimti ir suteikti tas lėšas valstybėms narėms mes neperžengėme viršutinės ribos, e, mes jos netgi nepasiekėme, tai yra 0,35 procentai, todėl aš siūlyčiau rekomen... E, balsuoti už šį lėšų perkelimą. Toliau penktas pasiūlymas yra rezervas iš 2012 metų susijęs su komitologijos procedūra ir su ekspertais e, ties, tos sumos buvo paliktos rezerve ir Europos komisijos prašėme E, dėl komitologijos procedūros ir ekspertų grupių pateikti daugiau informacijos. Man atrodo, kad kaip tik dabar e, komisija galėtų pateikti mums daugiau informacijos ir tada mes galėtume e, atsisakyti to rezervo. Taigi, kol kas siūlyčiau balsuoti prieš penktą pasiūlymą. Ačiū. E, išnagrinėsim trečią. Dabar ponas Alvaro nori pasakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nesupratau, kolegės Balzani, norėčiau paklausti, ar galėtumėte konkrečiai kalbėti apie tuos perkelimus, nes mes norime e, atmesti šį pasiūlymą dėl to, kad nebuvo pateiktas pranešimas. Jeigu kolegė sakė tą patį, tai tada labai atsiprašau. Non, il y, y a deux, il y a deux transferts différents. Il y a deux virements différents yra kalbama apie du skirtingus perkelimus. Pone Balsani, gal galėtume dar kartą paaiškinti, nes ponas Alvarė akivaizdu nesuprato. Allora, sono due, du... Gerai, tai yra du perkelimai, du lėšų perkelimai, numeris 3 ir numeris 5. Siūlau balsuoti už numerį 3 Čia yra kalbama apie lėšų perkelimą iš e, pristaikymo prie globalizacijos padarinių e, fondo. E, tai yra nedidelė suma, kuri būtų teikiama kaip techninė pagalba valstybėms narėms, taigi aš siūlau balsuoti už. O kalbant apie penktą pasiūlymą, Čia e, yra siūloma atsisakyti rezervo dėl e, biudžeto eilutės, dėl komitologijos ir ekspertų grupių. Yra tam tikros sumos paliktos rezerve, o komisijai mes sakėme, kad e, kai komisija mums parlamentui pateiks pakankamai informacijos dėl ekspertų grupių, tai tuomet mes atsisakysime to rezervo arba jį išlaikysime. Kadangi komisija iki šiol nepateikė informacijos, balsuosime prieš penktą pasiūlymą ir laukiame tolimesnės informacijos iš komisijos dėl ekspertų grupių. Pone Alvaro, Alvaro suprato? aš supratau dabar. Tik verstanden. Dabar su, supratau teisingai ir mane tai nuramino, nes galiu patvirtinti, kad dėl trečio numerio mes balsuosime prieš, nes yra pateiktas pranešimas dėl to perkelimo, tačiau dėl, dėl to pranešimo mes pran, komitete dar nebalsavome. Nežinau, ar galime patvirtinti lėšų perkelimą, nepatvirtinę e, pranešimo. Man atrodo, tai yra neteisinga procedūra, todėl balsuosiu prieš. Taip, tiesa ta, kad mes susidūrėme su sunkumais. Mes galėjome ir privalėjome tų sunkumų išvengti. Galėjome priimti juridinį pagrindą, juridinį teisės dokumentą prieš perkelimus. Ir dabar, kaip ir ponas Kozlovskis žino, mes dabar negalim priimti. Bet dėl perkelimų mes nebalsaja, nebalsavome. Mes dabar jau prieartėjame prie termino pabaigos ir tyla reikštų sutikimą. Terminas šiandien. Terminas baigėsi šiandien. Taigi turim principinį pasirinkimą padaryti. Ar biudžeto komitetas nori išreikšti savo nuomonę, e, nori pasakyti, ir aš tikiuosi, kad didžioji komiteto dalis, kad pasisako už tokį perkelimą ir kad iš principo šis techninės pagalbos e, programos finansavimas, apie kurį ką tik su ponu Koslanski, Kozlovski kalbėjome, e, yra e, reikalingas ir jam reikia pritarti, ar mes nebalsuojame, kas reikštų, kad atėjus terminui, bet kokiu atveju būtų traktuojama kaip biudžeto komiteto palanki nuomonė. Taigi bet kokiu atveju akivaizdžiai mokėjimai negalėtų būti mokėjami. Tai būtų daroma tik po to, kai bus priimtas teisinis sprendimas. Taigi problema yra tokia. Mūsų pranešėja pasisako už, nes e, ji nori, kad mes balsuotume už šį perkelimą. E, nepaisant to, kad kalendorius mums nėra palankus ir iš dalies mes patys esame dėl to kalti. Ateityje turėtume vengti tokių situacijų, kai nelabai e, palankiai e, mes turime kalbėti. Kas už trečią perkelimą? Kas už? Kas prieš? Trys, šeši, septyni, septyni. Susilaikė? Taigi, perkelimas patvirtintas. O dėl penkto perkelimo, tai yra rezervo perkelimo, e, pranešėja prašo, kad balsuotume prieš. Kas būtų už? Nedaugas. Kas prieš? Visi. Taigi vienbalsiai E, šis perkelimas atmetamas ir e, rezervą išlaikome. Pranešėja mano, kad mes dar neturime pakankamai e, patikinančios informacijos iš komisijos. Dėkoju pranešėjai. Nėra pateikta prašymų perkelimams iš kitų institucijų ir dabar pernam prie 16 punkto Monika Holmeier. Pastatų politika. Monika, ar jūs pasiūlysit kokį sprendimą? Lieber Herr Vorsitzender, ja, ich möchte. Pone pirmininkė, aš norėčiau pateikti pasiūlymą. Pirmiausia, dėl Europos istorijos e, namų. Europos istorijos namai buvo susiję su tam tikrais, e, tam, tikra, tam tikromis problemomis, buvo ir pliusų ir minusų. Jūs visi gavote mm, parlamento dokumentus, bet čia yra tik tai tam tikri įvertinimai, tik galimų kaštų samatos. Kol kas neturime konkursų paskelbtų ir gal iki gegužės pabaigos patvirtinsime savo nuomonę. Dėl to nusprendėme galiausiai parengti tokią nuomonę. Na ir tikiuosi, kad e, bendrautorius man pritars. Mes bandome susitarti dėl tos bendros nuomonės, nes žinoma, kad norime atidžiai e, prižiūrėti, kaip bus įgyvenimas šis projektas. Dėl to siūlau uh, ir siūlo pateikti nuomonę ne ketvirtadienį, nes aš norėčiau dar susitikti su bendrautoriumi, kad galėtumėme tinkamai aptarti reikalus. Tai reikštų, kad gegužės pabaigoje per kitą posėdį, ne, ne ketvirtadienio posėdį, o vėlesnį posėdį mes jau tada galėtumėme e, balsuoti. Ačiū. Taigi, jūs siūlote dar palaukti ir nuomonę pateikti kitą kartą, ne šią savaitę. George Lyon dar nori pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti Moniko siūlymui, būtent pateikti nuomonę dėl šio projekto uh, po to, kai bus apsilankyta KAT pastate Luksemburgė, nes ten iškilo nemažai problemų dėl to, kaip bus valdomas tas projektas ir ar parlamentas sugebės laiku skirti lėšas ir sumokėti tą kainą, dėl kurios buvo susitarta. Taigi čia yra nemažai problemų ir dėl to tai kelia tam tikro susirūpinimo ir komitetui. Na ir uh, Šis pastatas yra panašioje būklėje, vėlgi būtų galima paskelbti konkursą ir biudžeto komitetas turi būti tinkamai informuojamas apie, apie biudžetą. Mes čia pastatų politikos tai kaip ir nevertiname, bet tik tai, kiek pastatai turi įtakos biudžetui. Ir mes turime tinkamai ir vertingai panaudoti savo lėšas tam, kad projektas būtų veiksmingai ir efektyviai įgyvendintas nes priešingų atveju susilauksime kritikos, be, be jokios abejonės. Čia ir salėje tos kritikos sulauksime, taigi aš visapusiškai pritariu pasiūlymui ir tikiuosi, kad komitetas pritars, kad nuomonė būtų pateikta vėliau ir kad biudžeto komitetas būtų visapusiškai įtraukiamas varstant biudžeto klausimus tam, kad matytumėme, jog lėšos tinkamai yra naudojamos efektyviai ir veiksmingai. Ačiū ponia Berza Bohata. Děkuji za slovo. Dovolte, abych se jako stínová zpravodajka eh, vyjádřila především. Děkuji. Aš esu mūsų frakcijos šešėlinė pranešėja ir norėčiau pakomentuoti Europos istorijos namų projektą. Manau, kad biudžetinių apribojimų, išlaidų mažinimo metu turime labai rimtai pamastyti apie tokias investicijas ir aš džiaugiuosi, kad e, buvo prašyta mūsų nuomonės. Aš pritariu Europos istorijos namų minčiai idėjai, tačiau įsivaizduoju, kad tai neturėtų būti vieta, kur būtų lankytojai informuojami apie Europos istoriją, bet tai turėtų būti ir mokslinių tyrimų centras, kur būtų galima teik, telkti įvairius istorinius ir mokslinius dokumentus. Bet čia yra nemažai problemų. Pirmiausia, pastatų pritaikymas jis yra reikalingas atsižvelgiant į asbesto problemą. Taip pat reikia papildomus aukštus pastatyti, išplėsti pastatą ir turėtumėme gauti studijas ir brėžinius, dizainus, nežinau, kada mes juos gausime, nes tik tokių dokumentų pagrindų galėsime ir apsispręsti, ar reikia plėsti pastatą ar ne. Dabar projektavimo etapas. Europos parlamentas turėtų bendradarbiauti su kitomis institucijomis ir nežinau, ar Europos komisija yra pasisakiusi šiuo klausimu. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į pranešimą dėl 12 metų biudžeto, kur mes kaip ir sveikiname Europos komisijos įsipareigojimus kur teigiama, kad Europos komisija prisidės prie šio projekto ir remia šį projektą. Aš manau, kad Europos istorijos namų projektas yra sudėtingas ir mūsų komitetas turėtų pateikti raštų nuomonę ir mes dėl jos turėtumėme balsuoti. Šertong. Het voorstel van mevrouw Holmeier om eh, een opinie te schrijven. Pane pirmininkė, džiaugiuosi, kad pane Holmeier pateikė šį pasiūlymą, e, kad ji parengs nuomonę šio klausimu. Atsižvelgiant į tai, kad kyla klausimas, ar apskritai reikia tų Europos istorijos namų. Ma, Dėkoju, ponia Holmeier. Dėkoju, ponia pirmininkė. Į kolegės klausimą turiu vieną atsakymą. Jau yra komisijos pozicija dėl jos prisidėjimo prie personalo kaštų, taip kaip reikalavo Europos parlamentas ir komisijos pirmininkui Baroso, tai pasirodė tinkamas pasiūlymas ir jis pasirengęs prisidėti prie kaštų, tai buvo mūsų reikalavimas tam, kad Europos istorijos namai būtų ne tik Europos parlamento reikalas, bet E, kad būtų kalbama apie pokario Europos istoriją ir apie ES atsiradimą ir kad būtų įtraukti visi klausimus. Ir tai yra ne tik Europos parlamento, bet ir Europos komisijos istorija, ta prasme. Todėl Europos komisija e, teigiamai priemė mūsų pasiūlymą, mūsų reklamą. Ir toliau kitas dalykas, e, man gaila, kad man man patinka, kad ponas e, Hartung e, palaiko tai, kad aš rašysiu nuomonę, tik man atrodo, kad mūsų nuomonės labai išsiskiria. Po ilgų diskusijų su kolegomis vis tik tai galiu pasakyti, kad mes nusprendėme, kad būtų kuriami Europos istorijos namai ir svarbiausias dalykas man būtų, kad mes tą projektą įgyvendintume tinkamai, protingai, kad e, darytume viską, kaip sutarėme. Ir artimiausių metų turėsime išsiaiškinti labai daug klausimų. Nuomonėje bus aiškiai išskirti visi tie neaiškus klausimai, kad projekto kūrimo fazė būtų labai tiksliai suplanuota Ir manau, kad apie, kalbant apie Europos parlamento pastatų planavimą, mes parlamentarai turėtume būti labai tiksliai informuojami, jeigu yra kalbama apie diskusijas dėl pastatų ir pastatų planavimo. Todėl, ponė pirmininkė, būčiau labai dėkinga, jeigu mes vis tik priimtumėm sprendimą renkti nuomonę šiuo klausimu. Šiuo. Puiku. Dėkoju. Manau, kad visi pritarė tam, kas siūlė pranešėja, kad dėl šių svėjų, svarbių dviejų klausimų reikia mums parengti nuomonę ir, aišku, tam um, prireikia laiko, nei šį vakar, nei ketvirtadienį mes negalėsime to padaryti, reiks palaukti šiek tiek ilgiau. Puiku, dėkoju. Galime perėti prie balsavimų. Baigėme balsavimus. Monika. Atsiprašau, ponė pirmininkė, tačiau yra dar vienas dokumentas mūsų sąraše. Tai yra Montoje 30 pastatas Briuselėje. Seans pastatas, kaip žinote, šio pastato būklė yra labai prasta ir nepriklausomai nuo Europos istorijos namų vis tik tai reikia daryti viską, kad žmonės, kurie dirba Seans Montoje pastate, būtų iškelti iš to pastato, nes to pastato būklė tikrai yra labai prasta, jis gali bet kada sugriūti. Taigi e, žmonės negali dirbti tokiamis sąlygomis. ir tame pastate dirba ombudsmeno audito rūmų darbuotojai ir duomenų apsaugos pareigūno e, darbuotojai tai yra Montoje 63 e, pastatas e, nuomos sutartis tam Montoje 63 pastatui e, baigėsi 2012 metais ir dabar tikrinam, ar galima tą sutartį pratesti labai trumpam laikotarpiai, bet e, svarbiausia būtų, kad žmonės kiek įmanoma greičiau išsik, iškelti iš to pastato po to, kaip e, ombudsmenas ir duomenų apsaugos pareigūnas bei audito rūmai e, iki šiol negalėjo padengti visų ka, nuomos kaštų, e, jie bent jau mokėjo elektros energijos ir šildymo išlaidas, taigi e, tas išsikelimas iš to pastato nebus visiškai neutralus mūsų biudžetui, todėl e, Europos parlamento pasiūlymas yra suformuoluotas labai neaiškiai, o ateityje turėtų būti situacija tokia, kad duomenų apsaugos pareigūnas ombudsmenas ir audito rūmai sumokėtų absoliučiai visus kaštus, e, kurie yra susiję susiję su jų veikla e, ir tokiu būdu mes e, atsisakysime tų pilkiųjų dėmių e, savo biudžete susijusi, susijusiame su pastatais. Kaip jau minėjau, situacija yra netoleruotina, pastato būklė yra baisi. E, e, e, vieno pastato Montoje gatvėje plotas yra virš 5000 km2, kito virš 7000 ir kaštai sudarytų 1 600 e, e, tūkstančių eurų per metus, tie kaštai yra indeksuoti. Dalis, kurią turi mokėti partneriai, bus nustatyta ir tie partneriai turės patys mokėti savo su savo veikla susijusius kaštus, taip kad Europos parlamentas nemokėtų su jų veikla susijusių kaštų. Vieninteliai kaštai, kuriuos mokės Europos parlamentas, bus su saugumu susiję kaštai, dėl to, kad Europos parlamentas e, samdo saugos firmą. Aš dabar nenoriu vardinti konkrečių skaičių, nes visi jūs juos galite rasti internete. E, pagrindinis dalykas, tai yra du, virš 2 milijonų 500 tūkstančių. E, tai yra nuomos sutarties kaštai ir atsargiai galiu pasakyti, kad mes gavome visas įmanomas pažymas, tačiau kol kas jos yra nepakankamos. Tie pastato vertinimai ar su juo susijusios tos pažymos ar išvados yra iš tiesų ten, ne, ne, ne, netenkina mūsų, jos yra e, prastos ir, ir jos. E, yra taip pat susiję su mūsų kasmetiniais kaštais, bet nepagrindžia tų kaštų. Taigi, e, ne, ne, dabar nevardinsiu čia konkrečių tų sumų, bet e, po to, ką mes esame aptarę, mes galime tiesiog padaryti išvadą, kad toksai e, kašto administravimas nėra E, tinkamas ateityje tiem darbuotojam reikės 5300 kvadratinių metrų ir tikimės, kad tie darbuotojai, kurie bus iškelti e, iš to Montoje pastato, bus perkelti į Europos parlamento pastatą. E, Montoje pastatas yra past. Ne, atsiprašau, ne Montoje pastatas. Tas pastatas, į kurį išsi, bus iškelti darbuotojai, yra 70-mečio pastatas, yra pilnai e, renovuotas, atnaujintas, kaip jau minėjau, parlamentas mokės tik tai saugumo tarnybos kaštus, e, yra pateiktas mums sertifikatas dėl asbesto, todėl e, norėčiau siūlyti neteikti nuomonės. E, šiuo klausimu nes galutinė nuomonė yra aiški, kad e, ombudsmenas ir kitos dvi institucijos turi ir visi jų darbuotojai turi išsikelti iš to pastato. Dėkoju. Merci, madame la rapporteure, qui donc sur ce dossier. Ačiū e, pranešėjai apie pateiktą informaciją, apie Montoje pastatą ir siūloma nuomonės nerengti. Lion, George Lyon. Uh, Pritarčiau Monikai. Tik tai yra vienas klausimas, kurį norėčiau pasiaiškinti su parlamentu. Būtent pagal naują išperkamąją nuomą, kurią pasirašė parlamentas, audito rūmai, ombudsmenas irgi užima tas patalpas. Taigi norėčiau išsiaiškinti, kiek yra ne, neužpildyta kabinetų ir erdvės. Nes panašu, kad dabar už visą tą, tą erdvę yra mokama. Taigi norėtumėme išsiaiškinti, kiek yra tos nenaudojamos erdvės. Ar kažkas galėtų atsakyti klausimą, kurį uždavė e, vicepirmininkas. Pranešėjo, turiu klausimus, atsakymus visus klausimus. Ähm. Aš e, dėl atsargumo dėliai pasėmiau visą tą kaštų apžvalgą. 22 1,78 e, procentus kaštų turės padengti Europos parlamentas. Dabar neturiu tikslaus skaičiaus, E, čia mes kalbame apie 1,166, e, tai yra 1 166 tūkstančiai eurų. Kalbant apie nuomą ir išlaikymo kaštus, čia kalbėsime apie 80 tūkstančių e, eurų, iš viso 360 tūkstančių eurų da, duomenų apsaugos pareigūnas mokės 346 tūkstančius, e, kitos dvi institucijos taip pat virš 300 tūkstančių, kalbėtojo labai greitai vardina skaičius. Direction générale est représentée à notre séance. Est-ce que quelqu'un. Buvo pateikti, pristatyta bendrais bruožais situacija, bet gal kas nors turėtų konkrečių duomenų ir skaičių, kurių prašė vicepirmininkas. Pone pirmininkė, skaičiai, kuriuos paminėjo pranešėja, iš tiesų yra teisingi. E, apie 22 procentus visų e, patalpų, kurias naudoja parlamentas, e, ta, tie 22 procentai atitinka apie 350 tūkstančių eurų. Aišku, mes naudojame tuos, tas patalpas ir mes apskritai e, kalbame apie nulatinį patalpų trūkumą Briuselėje, todėl e, nežinau, ar pavyks ten kaip nors įtalpinti 35 ar 40 darbuotojų. Dėkoju. Taigi, pranešėjas siūlo nerenkti nuomonės dėl Montoje pastato pritarta. Gegužės 31 dieną aptarsime raštu pateiktą nuomonę dėl e, Eastman, išsikraustimo iš Istmano pastato. Dėkoju. Dabar siūlyčiau kelioms minutėms paskirti, paskirti pertrauką, paskelbti pertrauką, kad galėtų ponas Rivelini ir kiti prisijungti. Ponas Tojer taip pat, kuris yra biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas. Kviečiu jūs prisijungti. Comment allez-vous Comment allez-vous Asseyez-vous, je vous en prie. So, die Kollegin Hauke.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 Du brauchst sie nicht. <laughs> See you. Voilà, mes chers collègues, je remercie le président. Norėčiau padėkoti biudžeto kontrolės pirmininkui, kuris prisijungia prie mūsų. Taigi, biudžeto kontrolės komiteto nariai taip pat atvyksta dabar į, gali atvykti į mūsų posėdį kartu su pirmininku ir pranešėjų susitarėme, kad pasikeisime nuomonėmis dėl, nuomonėmis dėl um, dėrybų dėl finansinio reglamento. Buvo, įvyko nemažai susitikimų. Rytoj vyks naujas trilogo posėdis ir labai svarbu, kad mes tiksliai žinotumėme, kokia yra dabar situacija, kad mūsų abu komitetai būtų tinkamai informuojami ir taip pat tie, kurie norės užduoti klausimą pranešėjai, galės jį, jį užduoti arba išsakyti pastabas. Uh, Inge, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aišku, matosi, kad pirmininkai bendradarbiauja glaudžiai. E, mūsų dėrybose pirmininkaus ponė Ivanova. Aš džiaugiuosi, kad rytoj ji pirmininkaus dėl to, kad e, moteris paprastai biudžeto klausimais turi ką pasakyti, taigi rytoj mūsų laukia įdomus renginys. Mes, aišku, jau toli pasistumėjome, dar liko 14 atvirų klausimų e, ir tie klausimai yra skirtingos apimties. E, iš dalies tai yra netgi visi ištisi straipsniai, dėl kurių mes nesutarėme, pavyzdžiui, 56 straipsnis, mišrus lėšų administravimas, o taip pat yra ir kiti straipsniai, kur tiesiog yra e, kalbama apie tarybos pritarimą ar nepritarimą. Mums parlamentui yra aišku, kad mes pasiekėme pažangos dėrybose ir e, kol kas dėrybose vyksta gera darbo atmosfera ir man atrodo, kad jau galbūt jau reikia baigti glebeščiuotis, todėl rytoj bus netokia draugiška atmosfera, nes tvirtinsime biudžeto įvykdymą ir su tuo yra susijusios parlamento tam tikros užduotis ir todėl mes turime pagalvoti, kaip finansinėse taisyklėse turėtų atsispindėti biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūra. Mes pateikėme pasiūlymus, taryba kol kas į juos niekaip nesureagavo. Iki šiol yra numatyta, kad um, atskaitomy, yra numatyta atskaitomybė komisijai. O dabar mes siūlome glaudų bendradarbiavimą, taryba dėje prieš tai pasisako. Taigi rytoj mes pradėsime dėrybas nuo trijų straipsnių susijusių su biudžeto įvykdymo e, patvirtinimu. Paskui kalbėsime apie mūsų prieigą prie institucijų vidinio revizoriaus prane, ataskaitų mes turime tam tikrą dokumentą, pagal, kuriame yra nuostata, kuria, kurioje sakoma, kad esant tam tikromis sąlygomis mes, Europos parlamento nariai, turėtume turėti prieigą prie vidaus revizijos ataskaitos. E, taryba vėlgi tam prieštarauja, e, tačiau pagal Teisingumo teismo sprendimą e, iš tiesų net ir piliečiai turėtų turėti prieigą prie revizijos ataskaitos. Taigi mes manome, kad jeigu jau piliečiai turi tokį teisę, tai jau E, tai Europos parlamentarai taip pat ją turėtų turėti, tai jeigu taryba tam prieštaraus, mums reiks kreiptis į teismą. E, net ir Europos komisija e, pas, suprato, kad iš tiesų e, atsižvelgus į mūsų pakeitimus galima šiek tiek daugiau pasiekti, tačiau kol kas taryba dėja nėra tokia paslanki. Toliau trečias punktas taip pat bus nedraugiškos diskusijos. Mes kalbėsime apie biudžeto komiteto kompetencijas, kalbėsime, ką daryti su biudžeto likučiais metų pabaigoje, kuomet lieka tam tikros lėšos ir, ir norima jas perkelti į kitus metus. Mes, aišku, daug ginčysimės dėl šio klausimo, Toliau kitas e, e, klausimas, ketvirtas klausimas yra EDF e finansavimas, vystimosi fondo finansavimas. Toliau penkta tema yra tema, kuri yra svarbi mūsų komitetui. Tai yra klausimas, kas atsitiks su tais tokiais kompromisiniais biudžetais, jeigu mes nesutarėme dėl biudžeto, tai tuomet komisija turėtų teikti kompromisinį pasiūlymą, kuris turėtų galioti keturis mėnesius, per kuriuos turėtų būti deramasi. Mes norėtume, kad taryba vėl grįžtų prie dėrybų stalo, nes šiuo metu mes tikimės, kad kai kuriuose valstybėse narėse bus antieuropietiškai nusiteikusios vyriausybės. Taigi, ką mes darysime, jeigu taryba nesutars dėl biudžeto, iš tiesų tai yra nuostata, kuri numato tokį kaip ir avarinį planą blogiausiam įmanomam atvejui, bet iš tiesų gali atsitikti tas blogiausias įmanomas atvejis. Toliau 18 straipsnis. Tai taip pat e, puikus straipsnis, ten yra nagrinėjamas klausimas, kas, e, kas atsitiks su įvairiomis baudomis arba mokėjimais, kurie mokami savo norų. Pavyzdžiui, tabako koncernai e, mokėjo atitinkamas įmokas. Mes kalbame apie tokių mokėjimų e, įtraukimą į biudžetą, tačiau taryba tam prieštarauja. Toliau septintas e, punktas yra visiškai toks neutralus, tai yra lėšų perkelimas. Mes e, e esame parengę pakeitimus, kurie turėtų palengvinti lėšų perkelimo procedūrą, tačiau esminis klausimas, ką darysime su paskutinėmis metų savaitėmis, nes komisija sako, kad tuo metu būna labai daug mokėjimų, tačiau lėšų perkelimo komisija negali daryti, nes biudžeto komitetas nebeposėdžiauja, nebedirba tuo metu. E, taigi, kaip mes galėtume pagerinti tą situaciją, kad galėtume tarp dviejų metų biudžetų perkelinėti lėšas kaip, nori, kaip norime. Mes pasiūlėme e, įvesti 13 mėnesį, kad dar sausio mėnesį galėtume daryti tuos lėšų perkelimus. E, tai yra metai jau tarsi būtų pasibaigę, tačiau dar būtų galima atlikti tų metų mokėjimus. Taigi, Esminis klausimas rytoj bus, ar, ar įvesime tą 13 mėnesį ar ne. Jeigu ne, tai kas tada? Toliau 13, toliau 13 straipsnis, e, kas atsitinka, kai jau biudžetas yra patvirtinamas, kas pasirašo tą pasiūlymą. Pagal sutartį tą turėtų daryti Europos parlamento pirmininkas. E, tačiau e, dabar taryba pati siūlo daryti E, sutarčių pakeitimus susijusius su finansinėmis taisyklėmis. Ir taryba siūlo, kad e, bet kas, kas nors turi pasirašyti, dabar nenurodyta, kas tą turėtų daryti. Ir dabar yra atitinkama byla teisingumo teisme, dėl to situacija tampa dar sudėtingesnė. Iš tiesų, kai aš išgirstu šį klausimą, man net jis kelia juoką. Pažiūrėsim, kas bus rytoj. Toliau 131 straipsnis susijęs su finansų priemonėmis ir esminis klausimas yra, ar galime. E, e, pakartotinai naudoti finansinės priemonės, tai yra ar galime dar kartą naudoti jų lėšas. E, taryba parengė tikrai labai gražų tekstą, E, ir komisija. E, kartu reikia padėkoti komisijai. Mes e, bandome pasiekti, kad biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetai būtų, būtų įtraukti į tą procesą, kuomet būna priimamas sprendimas dėl tų lėšų papildomo panaudojimo. Ir vėlgi čia yra patirtis su tam tikrais projektais, su kai kuriais projektais viskas vyksta sklandžiai, su kai kuriais nelabai sklandžiai E, sklandžiai, taigi mums reikia skaidrumo e, atitinkamuose biudžeto eilutėse. Mes turime pasiekti e, didžiausio įmanomo skaidrumo finansinių priemonių valdyme ir didžiausio jų efektyvumo. Tai galėtų būti geros priemonės ir mes esame teigiamos nuomonės dėl šitų finansinių priemonių. Atrodo, kad pavyko išsiderėti gerų pasiūlymų. Dar liko 78 straipsnis, jis yra problemiškas straipsnis, čia taryba bando elgtis labai griežtai. E, aš dar nemačiau teisinio teksto, kuris prasidėtų nuo žodžių draudžiama. O iš tiesų šitame straipsnėje taryba taip pat ir, taip ir suformulavo tekstą. Tekstas prasideda nuo žodžių draudžiama ir toliau daryti tą ir tą. Iš tiesų čia e, dar reiks daug padirbėti, nes iš tiesų mes norime, kad komisija galėtų valdyti ne tik e, e humanitarinius fondus, bet ir fondus susijusius, pavyzdžiui, su klimato kaita ir, ir kitomis, tokius teminius fondus. tarybos pasiūlymai nebūtinai patinka parlamentarams. 195 straipsnis pastatai. Atviras klausimas yra, ar e, mes galime įsiskolinti tik tai dėl pastatų kaštų. Iš tiesų, su ta įsiskolinimo galimybė e, būtų mažesni kaštai negu be jos, taigi mes rytoj turėtume apsvarstyti šį, šią galimybę. E, mes beje ir pastatų politikos rytyje patekėme daug skaidrumo, pasiekėme daug skaidrumo, čia reikia padėkoti mūsų pranešėjams. Kalbant apie ribinės vertes, dar lieka atvirų klausimų. Neaišku, kokio, kaip bus išspręsti tie klausimai, nes tas straipsnis dar yra formuluojamas, dar dirbama prie jo. Toliau 156 straipsnis, dėl jo tikriausiai rytoj nesutarsime, bet dėrėsimės vėliau. Tai yra e, mišrus lėšų administravimas. Iš tiesų yra sudėtingas klausimas, tačiau e, kai kiekviena institucija siekia kažkokio protingo sprendimo, galbūt e, tikrai sunku rasti kompromisą bet svarbu e, čia kalbėti apie tai, kokias kontrolės funkcijas e, atliks komisija ir kokius kontrolės įsipareigojimus ji turės. Kai matome Graikijos ir Ispanijos atvejai, tai matome, kad iš tiesų e, kai kada tos kontrolės reikia žymiai daugiau. Toliau 17a straipsnis, e, esminis klausimas, kas atsitiks su PVM. E, mes norime, kad. E, E, nebūtų taikomas PVM tiems, e, toms prekiams, kurios perkamos iš e, kažkokių. Gelten nicht fürs Shared Management. Das heißt nur, im Wesentlichen nur für den Forschung. Iš išmokų. Čia reikia tikėtis, kad taryba nugalės ir šitą paskutinę kliūtį, kad bus kryžminis finansavimas iš valstybių narių biudžetų. Ir paskutinis klausimas yra deleguotieji teisės aktai. Šis klausimas kol kas dar lieka atviras. E, kol kas buvo administracinis susitarimas, pagal tą administracinį susitarimą dėja nebuvo išspręsti tam tikri klausimai, kaip, pavyzdžiui, kas atsitiks tada, jeigu nebus sustarta dėl deleguotojų aktų, tačiau pagal finansų taisyklės mums reikia tų deleguotojų teisės aktų, nes mes nuolat turime teikti tokius pasiūlymus, kas bus blogiausių atveju. Uh, Ir aš e, iš savo patirties galiu pasakyti, kad to, tokio gero bendradarbiavimo nereikia reglamentuoti, tačiau kai kalbame apie blogiausius įmanomus atvejus, reikia tam tikrų taisyklių, tada neužtenka bendro susitarimo. Ir mes bandėme pateikti pasiūlymus tų taisyklių, kol kas visi yra prieš jas, tačiau kai kada užtrunka šiek tiek, kol, kol visi pritarė. Taigi tokia yra dabartinė situacija. Viskas gali būti dar ir blogiau, galiu jūs pa, pa, pa, guosti. Taigi kitas mūsų posėdis bus rytoj, paskui birželio pirmą dieną ir galbūt birželio 12 dieną Strasbūrė. O šiaip vakar, kaip aš kaip pranešėja, pabaigiau e, dary, trilogo darybas dėl Olafo ir ten jau matosi tikrai šviesa tunelio gale. Dėkoju už tai, kad manęs išklausėte. Ačiū. Très bien, merci, madame le rapporteur. Ačiū, ponė pranešėja. Mano kaimynai labai šiltai jums ploja po šio pasisakymo. Aš labai kruopščiai pasižymėjau dar 14 momentų, aspektų, kuriuos reikėtų aptarti. Bet galiu pasakyti, kad bendrai Europos komisija ir parlamentas dirba vienu frontu ir mes vieningesnė esam, o, o taryba šiek tiek sunkumų daugiau kelia. Pone Brantner, dėkoju už puikų dėrybų meną, kurį jūs įrodėte ir už tą strategiją, kurią mums pristatėte. Man atrodo, kad tikrai esminis klausimas yra tas mišrus lėšų valdymas ir, ir manau, e, čia reikia apžvelgti keletą prioritetų susijusių su tais jūsų minėtais fondais. Man atrodo, kad absurdiška situacija yra e, tokia, kad užsienio politikos rytyje iš ES biudžeto yra finansuojami daugybė fondų susijusių su jungtinių tautų veikla ir taip toliau, ir mes net nežinome, kas įvyksta su tomis lėšomis, nėra jokios atskaitomybės. E, komisija nusprendė sukurti e, savą fondą, e, kurį būtų galima kontroliuoti, o valstybės narės dabar prieštarauja to fondo įsteigimui ir tikrai mes atsidūrėme tokioje absurdiškoje situacijoje ir man atrodo mes turime dabar priimti sprendimą, ar mums to reikia ar ne. Jeigu mes to nenorime, tai tuomet nustokime e, kritikuoti e, tai, kaip komisija panaudoja lėšas. Ir nes iš tiesų dažnai atsiranda tokios e, nenumatytos situacijos kaip malerijos atvejai ir taip toliau, ir, ir yra skiriamos lėšos jungtinių tautų veiklai. E, ir todėl komisija dabar norėtų, siekdama išvengti kritikos su tokiu lėšų skirimu, įsteigti savo fondą, o e, valstybės narės dabar staiga tam prieštarauja. Kai kada aš matau, kad valstybių narių užsienio politikai daro vieną, o finansų politikai daro visai ką kitą. E, ir iš tiesų, kai kas nors čia mums skundžiasi, aš tada kartais pagalvoju, pakalbėkite su savo finansų ekspertais. Taip pat e, kitas svarbus dalykas tai yra klausimas, kaip būtų apibriešta krizė ar ta nenumatyta situacija. Mes parlamentas uh, pateikėme pasiūlymą, kad finansinėse taisyklėse, finansų reglamente būtų e, taikoma ta tiksli e, apibrieštis, tačiau dabar tarsi vėl mes kalbame apie deleguotusius teisės aktus ir e, vėlgi iškyla pavojus, kad mes kalbėsime apie finansų priemonės pasitelkia ne tą pačią apibriešti. Taigi manau, kad svarbiausias dalykas būtų siekti to, to bendro požiūrio. Dėkoju. Dėkoju. Pirmininkė Taurė, jūs irgi norit pasisakyti? Äh, Dėkoju, ponė kolegė Lamasur. Visų pirma, norėčiau padėkoti Ingeborg Greslę, kuri yra biudžeto komiteto pranešėja, o tai yra atsakingas komitetas. Man atrodo, kad kolega Rivelini šiuo metu turi labai daug darbo ir mažai prisėda prie, to, prie šio darbo. Dabar dėl to mišraus lėšų administravimo, man atrodo, tai yra esminis klausimas, nes mes negalime leisti, kad E, lėšos, kurių, prie kurių nėra prieigos, kad jos vėliau būtų išleidžiamos nekontroliuojamai. Tai yra esminis klausimas, kuris kilo biudžeto kontrolės komitete. Ir kiek aš pažįstu Inge Greslę, galiu tik pasakyti, kad aš gailiuosi, kad trečiadienį negalėsiu uh, dalyvauti tose dėrybose, bet jau pasižymėjau birželio pirmąją dieną, kad dalyvausiu tame susitikime ir manau, kad mes parlamentas čia turime labai taip iš vien laikytis dėl to, kad kalbame apie savo bendrus interesus ir tikiuosi, kad, kad net jeigu ir plena, kad, nebūtų, kad, kad nebus taip, kad e, jeigu mes sutarsime plenarinėme posėdėje, taryba viską atmes. Dėkoju. Euh, Ačiū pirmininkė. Ar yra koks nevokietis parlamentaras, kuris norėtų pasisakyti? Aš pastebėjau Aš labai e, džiaugiuosi, kad kolegos iš Vokietijos taip atidžiai e, stebi ir seka šią temą. Jeigu niekas nenori iš nevokiečių pasisakyti, tai aš pats išsakysiu pastabą ir pateiksiu klausimą. Aš pasižymėjau e, labai atidžiai 14 punktų, kurie dar turės būti aptarti. Ir kai kurie iš jų, pirmiausia, turbūt du E, iš esmės yra susiję su e, finansų perkelimu ir galbūt apie tai bus kalbama per kitą daugiametės finansų e, perspektyvos dėrybų etapą. Kiekvienais metais rezervo klausimas iškyla. Kiekvienais metais Mes e, labai nenoriai balsuojame dėl ankstesnių metų pataisamojo biudžeto, e, nes po to 27 valstybių narių ministrai e, pradeda kalbėti apie poreikį geriau valdyti biudžetą ar mažinti biudžeto asignavimus ar mažinti išlaidas. Taigi, ypač dabar, dabartinėmis aplinkybėmis mes turim kalbėti apie geresnės biudžetinto politikos kūrimą. Ir kitas dalykas, jūs kalbėjote apie Europos vystimosi fondo e, biudžetinę pusę. Mes e, tuo klausimu e, labai atidžiai stebime diskusijas su TVF ir jau labai ilgą laiką mes kartu E, siekime to paties tikslo. Europos komisija dabar jau mažiau entuziastinga negu Europos parlamentas, kai kalbama apie Europos e, vystimosi fondo integravimą ES bendrąjį biudžetą. Ir Europos komisija yra net pasiūliusi sukurti kitus satelitinius biudžetus tam tikrą prasme e, kurie neįeitų į daugiametę finansų planą ir jie egzistuotų kaip kitokios programos ir akivaizdu, kad reikės nuolat reguliariai keistis nuomonėmis, kad suderintume savo poziciją ir vyksta tam tikros paralelinės dėrybos. Taigi aš tiek norėjau pasakyti. O mano klausimas būtų toks. E, ką jūs dėl kalendoriaus galite pasižymėti? Aš pasižymėjau, kitas susitikimas yra rytoj, paskui sausio pirmą dieną, kitas trialogas, birželio 21 dieną, e, paskui vyks trialogas dėl OLAF Kokios yra e, galimos e, kalendoriaus datos, galimos datos, e, kada bus galima pasiekti rezultatų. Po pirmojo svarstymo bus pradėta taikyti įprastinė procedūra. Ar jūs nemanote, kad kokia pragmatiškesnė procedūra galėtų būti pritaikyta? Mes turėtume siekti susitarimo protingesniu laiku. Kasit. Ačiū. Šį kartą aš atsakysiu irgi prancūziškai, nes e, tais klausimais e, pasisakyti gana sudėtinga dabar krizės e, apil, um, kontekste. Aš jau anadien sakiau, kad mes kol kas neturime pakankamai faktų, kad galėtume parengti aiškę formuluotę ir kad mes galėtume parengti įgyvendinamą tekstą. Finansų reglamentas turi būti įgyvendinamas ir 40 procentų Europos komisijos funkcionierių tuo klausimu dirba. Akivaizdu, kad jeigu kažkas yra sakoma, tai tas turi būti ir padaroma. Ir kai iškyla kažkokių neiškumų, dirbti pasidaro labai sudėtinga su, dėl susitarimo. Aš paprasčiausiai noriu, kad būtų pasiektas susitarimas. Mes jau labai daug laiko išleidome, aš dėkoju, paleidome, mes e, labai daug to klausimų dirbome, dėkoju savo sekretariatui, komiteto sekretariatui. Mums pavyko pasiekti įgyvendinamą susitarimą ir aš tikiuosi, kad dabar turė, jau mes turime pakankamai medžiagos, kad galėtume šiek tiek pakoreguoti esamą padėtį, nes dar išlieka tokių fundamentalių problemų. Ką darysime su MF, e, TVF vadinamoju pakeitimu, jeigu taryba nenorės sutikti. Šiuo atveju aš galiu tik tai geros ploties Raimeriui palinkėti, bet ta problema šiame biudžete yra labai rimta, tą problemą reikia bandyti išspręsti. Lygiai taip pat man susidaro įspūdis, kad valstybių vadovai E, nesusišneka su savo pačių ministrais ir jų administracija. E, pavyzdžiui, mano valstybė narė, ponė Merkel, e, vadovų susitikime sako, kad reikia visą ES biudžetą, reikia naudoti ekonomikos augimą ir taip toliau ir taip toliau. Ir tarsi yra teikiamas pasiūlymas čia. Bet finansų ministerija Vokietijoje jos pasiūlymą atmeta. Ir aš esu tai mačiusi daugybę kartų. Uh, Aš kalbuosi su ministrais. Praeitą savaitę buvau Berlyne ir kalbėjausi su jais. Ir jie į mane žiūri, tarsi aš e, būčiau ne iš šio pasaulio. Yra dalykų, kuriuo aš negaliu suprasti. Manau, kad finansų reglamentas turėtų būti įgyvendintas jau šių metų para, pabaigoje. Būtų parengtas įgyvendimui. Uh, nes kitaip tik tai atsiranda žymiai daugiau taisyklių negu reikia labai konkrečiose srityse. Uh, E, regi komitete bus balsuojama dėl konkrečių straipsnių ir mes nebegalime dėlsti, mes turime reaguoti dabar. Ne mano kaltė, kad mes pasiekėm šio, kad mes taip vėluojame, taip e, vėluojame. Taryba dėl 56 straipsnių yra pasisakiusi. Mes manau, kad turėtume reikalauti, kad birželio pirmos dienos darbo atvarkėje jų tas klausimas būtų įrašytas. Mes turim duoti pagrindinės gairės Aš dar jums nekalbėjau, aš jums kalbėjau kol kas tik apie tai, ko nėra, bet galiu pakalbėti apie tai, ką jau turime. Mes e, turime iš esmės suprantama visiems tekstą. Ir ten yra įrašyta daug straipsnių, kurie anksčiau neegzistavo. Mes dabar tarsi supaprastame taisyklės visiems fondams visose srityse. Aš labai atsiprašau, bet Mes e, taisyklės turime interpretuoti iš esmės, kad aiškiau suprastume, ką norime pasiekti finansų reglamentu, kada yra į finansų reglamentą atsižvelgiama, o kada bus taikomos specifinės taisyklės. Mesgi susidurėm su daugybė biurokratijos čia, patys tarsi prisidedam prie tos biurokratijos. Pagalvokite, pavyzdžiui, apie mokslinio tyrimų programą. Mano nuomonė, todėl būtina finansų reglamentą kuo greičiau parengti gyvendinimui. Aš manau, kad mes pasieksime susitarimą, pirmininkaujantį Daniją taip pat turėtų pasiekti susitarimą. Manau, kad visi žino, kad yra neverta dabar e, tiesiog negerai bus, jeigu mes nepasieksime to susitarimo. E, mūsų draugai taryboje turėtų suprasti tą patį. Jeigu mes neturėsim šio dokumento, tai biudžetinės problemos ir toliau egzistuos, o mesgi teikdami šios pakeitimus tas problemas norime išspręsti. Todėl bus labai gaila, jeigu tik mes vieni norėsime tas problemas išspręsti, o taryba ne. Šiuo klausimu mes turim padirbėti, šiuo klausimu mes turim e, informuoti valstybių vadovus pateikti visas e, techninės detalės, nes čia kalbame apie biudžetą. Dėkuoju už jūsų dėmesį ir tikiuosi, kad šis dosie galės būti gana greitai užbaigtas. Ačiū. Ačiū Ingai. Tikrai mes labai atidžiai sekame tą darbą ir dėkojame tau už, už jį, dėkojame sekretariato darbuotojams ir, ir kolegoms, nes net du komitetai seka, kaip klostos įvykiai dėl šios svarbaus klausimo. Baigiame dienos darbą. Ketvirtadienį po pietų posėdžiausime. Dar norėčiau Jūs informuoti, kad Migelio Portašo bičiuliai rengia prisiminimų vakarą, ketvirtadienį vakare, 9 valandą, Jehudi Menuhin salėje, pusę valandos skirta bus, skirtas renginys jo atminimui. rytoj per minisesiją, pradžioje minisesijos pirmininkas Šulcas paskelbs tylos minutę, per kurią prisiminsime savo kolegą. Na ir taip pat kviečiu visus dalyvauti ketvirtadienį mm, ponui Portaš skirtame renginėje. Dėkuoju, posėdis baigiamas.